Dear friends, uh, let us start. Mėly draugai, pradėkime mūsų posėdį. Kaip žinote, pradėsime nuo viešų klausimų dėl politinės ir ekonominės situacijos Baltarusijoje. Mes turime čia tris draugus iš Baltarusijos. Tai panas Aleksandras Mirinkievičius. Jis taip pat yra e, Sakarovo premijos laureatas ir taip pat buvęs jungtinių demokratinių e, jėgų kandidatas prezidento rinkimuose 2006 metais, taip pat panas Arkadijus Mošės. ES rytų kaiminystės ir Rusijos e, mokslinio tyrimų programos direktorius. Ir taip pat čia tam Haos e, Rusijos klausimų pranešėjas. Taip pat yra Helodoro Temprarojo. Tai yra e, kaiminių šalių ir makrofinansinės pagalbos skyriaus vadovas Europos komisijoje. Jūs visi žinote, kad situacija Baltarusijoje dabar įgyja naują pag, pagreitį, naujas vaizdas susidaro šiame regione. Aš manau, kad iš tikrųjų e, jūs žinote, kad dabar kaip tik geriausia proga padiskutuoti Baltarusijos klausimu. Aš taip pat e, e, norėčiau pristatyti poną Borisą Tarasiuką, su kuriuo sutikome jau keletą kartų anksčiau. Jis taip pat yra su mumis. Ir jis taip pat galės šį bitą pasakyti apie dabar, dabartinę situaciją Baltarusijoje. Dabar suteiksiu žodį ponui Paleckiui, mūsų kolegai. Jis yra mūsų komiteto e, nuolatinis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė, e, gerbiami svečiai iš Baltarusijos, e, mėly kolegos. Baltarusijos e, opozicijos nuomonė dėl įvykių šalyje buvo tokia, kad iš esmės ji yra įdomi ir Europos parlamentui. Taigi mes čia susirinkome dabar aptarti šioje šalyje vykstančius naujus politinius ar ekonominius pokyčius ir tendencijas. Pagrindinės e, politinės gairės, kurios buvo pabrėžtos parlamento rezoliucijoje dėl ES politikos Baltarusijos atžvilgių, buvo priimta 55 e, balsais už ir vienu balsu prieš. Ir praėjusią e, rugsėjai buvo priimta plenarinėme posėdėje didžiąją balsų daugumą. Šitą rekomendacija yra aiškus signalas, kad Europos Sąjunga neatsuks nugaros Baltarusijoje, nors santykiai išliko šalti. Taigi politinės problemos iš tiesų yra viena pagrindinė kliučių su padaryti šiuos ryšius glaudesniais. Na, politiniai kaliniai dabar, kurie atsidėjo savo bausmės laiką, jie yra išleidžiami, tačiau pranešama, kad yra suimami vis nauji žmonės, vis nauji politiniai kariniai. 2014 metais pirmaisiais mėnesiais Baltarusijos vyriausybė tęsia savo represinę politiką, būtent persekėdama pilietinės visuomenės aktyvistus, e, atleisdama juos iš darbo, taip pat uždrausdama jiems keliauti į užsienį ir taip pat nusatydama jiems bausmes bei įkalinimą. Daugelis Ukrainos rėmėjų buvo buvo e, nubausti už tai, kad e, demonstravo prieš Rusijos intervenciją į Ukrainą. Tragiški e, įvykiai Ukrainoje atkreipia Europos valstybių dėmesį į šią šalį ir nukreipia tarsi dėmesį nuo Baltarusijos, būtent nuo rinkimų Baltarusijoje, o jie nebuvo nei laisvi, nei demokratiški. Tik tai dešimt opozicionierių iš iš e, kelių tūkstančių buvo e, išrinkti. E, ir kliūtys daromos viešoje erdvėje daro neįmanoma opozicionierių dalyvavimą politinėje veikloje. Nuo pat Vilniaus viršūnių susitikimą nėra pasiekta pažangos. E, žinoma, kai, ko, kai kurie atšilimo požymių yra, kalbama apie e, vizų režimo palengvinimą, tačiau e, dabar siekiama bent jau kita platme plėtoti santykius, tai būtent suartinti tautas, leidžiant paprastiems žmonėms keliauti. Bet matome, kad pokyčių dabar nepastebima Baltarusijos vyriausybė, nei, nei valdžios sluoksniuose. Todėl manome, kad vis dėlto paprastų žmonių lygmenyje <clears throat> turėtų būti plėtojami dvišaliai e, santykiai, kad jie žin, daugiau žinotų apie mūsų vertybės. Taigi, <clears throat> mes ES turėtų skatinti pilietinės visuomenės veiklą, e, įskaitant profesinės sąjungas, taip pat e, skatinti politinę opoziciją, padėti jai, bet to teikti informaciją apie mūsų vertybės, kad būtų paskatinamas šios valstybės demokratėjimas, vykdomas reformas, ir siekime pažangos ir kad būtų, žinoma, sukurtas atinkamas socialinis tinklas Baltarusijoje. Taip pat labai svarbu e, teikti informaciją apie e, ES politiką, apie Europos vertybės, apie galimybę pasirinkti Europą kaip alternatyvą Baltarusijoje. Remiantis e, Europos parlamento rekomendacijomis yra raginama uh, įvertinti dabartinės ES griežtas e, priemonės taikomas e, e, Baltarusijos pareigūnams ir jeigu reikia pagerinti jų veiksmingumą bei suderinti jų taikymo sritį, jų veiksmingumą, būtent reaguojant į dabartinius įvykius Baltarusijoje ir į ES bei Baltarusijos santykius. Mes matome E, iš kai kurių pavyzdžių, kad mes negalėjome įvertinti e, kai kurių aspektų reikšmės. Iš esmės, ES taikė tos pačios integracijos principus e, Baltarusiai kaip ir, kaip ir Ukrainai, kaip, taip ir, taip ir Grūzijai, Moldovai, Armenijai ir kitoms valstybėms, netkreipdama dėmesį į e, atitinkamus etinius aspektus, į politinius aspektus e, ir santykius šių šalių su Rusija. Taigi, e, bet kokiu atveju mes turėtume atkreipti desnį dėmesį į dabartinės po įvykius Baltarusijoje. Ačiū. Ačiū. Mes dabar susidurime su logistinė pro programa. Tai būtent e, panas Timprano turės išvykti anksčiau, pagal mano dabartinę informaciją. Aš paraginčiau jį e, pateikti informaciją apie e, ekonominę situaciją Baltarusijoje. Well. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo to, kad Baltarusija dar kartą susidarė su problemomis makroekonominio pobūdžio, po pakankamai įspūdingų ekonominių, makroekonominių reformų rugsėjo 11 metų pabaigoje, 2012 metų pradžioje, reaguojant į bankų krizę. Šiuo metu pradžioje padėtis vėl uh, smarkiai pablogėjo. Noriu priminti, kad prieš tai šalies valdžia per du metus sugebėjo namosios sąskaitos uh, deficitą, kuris siekia 15 procentų <clears throat> BVP, e, paversti perviršių kelių procentų. Tačiau šiuo metu šalis taip pat patiria didelį įnamosios sąskaitos deficitą, kuris siekia maždaug 10 procentų. Bendro vidaus produkto augimas taip pat sumažėjo ženkliai per praėjusius metus ir ekonomika augo tik tai 0,1 procento ir ekonomikos augimas šių metų egoje taip pat lėtėjo ir jau šiais metais ekonomikos augimas tapo neigiamas, maždaug minus pusantro procento sausio ir vasario mėnesiais, o per visus metus prognozuojama, kad ekonomika susitrauks 5-7 procentais. <clears throat> Einamosios sąskaitos deficitas daugiausiai susijęs su e, mažėjančia prekybos, prekybos apyvarta su pagrindiniais partneriais Rusija ir Ukraina. Ir e, prieš, e, prieš pasidant įvykiams Ukrainoje jau prekybos apimčių mažėjimas buvo juntamas, taip pat prekybos apimtis su ES sumažėjo. Su nors es nėra labai e, svarbus Baltarusijos prekybos partneris ir atlyginimai yra didinami, didinami neproporcingai ekonomikos augimui. 2011 metais, e, <clears throat> kuomet e, šalies valiuta buvo smarkiai devalvuota, atsirado tam tikras konkurencinis pranašumas šalies ūkiai, tačiau jis dabar yra prarastas. Taip pat e, vyksta tam tikri prekybiniai konfliktai su Rusija dėl e, rafinuotų naftos produktų, trašų ir e, kitų gaminių. Taip pat 2013-2015 metais Baltarusija turi gražinti paskolas Tarptautiniam valiutos fondui, kurias pasiskolino 2009 metais, tačiau taip pat reikės ir kitas paslaugas gražinti už tarptautinės įsigytas obligacijas, e, tiksliau iš, išleistas šalies obligacijas, euro obligacijas ir tai sudarys maždaug 6 milijardus eurų per metus nuo 13 iki 15 metų kiekvienais metais. šios paskolas reikės gražinti tuo metu, kai Baltarusija praškai negali pasiskolinti tarptautinėse finansų rinkose, iš dalies taip pat ir dėl to, kad ES jai taiko atitinkamas finansinės sankcijas šiomis aplinkybėmis ir atsižvelgti tai, kad Baltarusija nesugeba sustarti su tarptautiniu valiutos fondu, kuris reikalauja vykdyti didesnio masto struktūrinės ir makroekonominės reformas. Šalis yra patekusi vėl į pakankamai sudėtingą padėtį, infliacija yra pakankamai aukšta, nepaisant to, kad jos lygiai žemesnis tai 11 metais valdžia sugebėjo sumažinti infliaciją nuo 110 procentų iki 50 procentų. Čia infliacijos lygis vis tiek yra pakankamai aukštas ir dėl infliacijos e, šalis e, privalėjo padidinti PVM tarifą, e, tačiau 2011 metais <clears throat> nebuvo pakankamai e, padidinti vairūs mokesčiai vien dėl to, kad šalis e, bandė suvaldyti infliaciją. Taigi atsižvengti šias aplinkybės e, reikia pažymėti, kad Ukrainos ekonomikos nuosmukis prasidėjo dar prieš, e, tai yra Baltarusijos ekonomikos nuosmukis prasidėjo dar prieš Ukrainos Rusijos konfliktą. Rusija yra pagrindinis Baltarusijos prekybos partneris, jai tenka 50 procentų visos prekybos apyvartos. Ukraina taip pat buvo labai svarbi prekybos partnerė, atsižvelgiant į geografinį artumą. Ukrainai teko maždaug 10 procentų Baltarusijos prekybos apyvartos, taigi abi šalis kartu sudėjus susidaro 60 procentų visos prekybos apimties ir puikiai žinome, kad e, e, atsižvelgiant į šias naujas aplinkybės Rusijos ir Ukrainos konfliktą, netgi jeigu tas konfliktas nebus eskaluojamas, E, vis tiek ekonomikos augimas Ukrainoje ir Rusijoje ateitie turėtų sulėtėti. <clears throat> Ukrainoje šių metų pirmąjį ketvirtį BVP sumažėjo 10 procentų, bus BVP augimas neigiamas per visus metus. Rusijos BVP augimo prognozijos taip pat yra ženkliai mažinamos. Ir atsižvelgiant į e, ir tos prognozijos buvo atliktos dar ne atsižvelgiant į galimas naujas ekonominės sankcijas Rusijos atžvilgių. Taip pat reikia nepamiršti, kad Ukrainos ir Rusijos valiutų kursas markiai nuvertėjo šių metų e, eigoje, o tai Baltarusijos konkurencigumui daro dar didesnį spaudimą. Baltarusija patiria papildomą konkurencingumo, papildomą spaudimą savo konkurencingumui dėl to, kad Rusija prisijungia prie PPO. Ir tokiu būdu e, Rusija galės jos įmonės e, veiksmingiau konkuruoti Baltarusijos rinkoje mm, e, ir dėl bendro išorės muito tarifo, kurį taiko Eurazijos sąjunga, Baltarusijai padidės konkurencinis spaudimas. E, taigi Baltarusijos valdžia dabar sprendžia tam tikrą dilemą, bando viena vertus susitarti su tarptautiniu valiutos fondu ir taip pat derasi dėl papildomos finansinės paramos iš Rusijos. Šiomis aplinkybėmis praėjusiu metu spalio mėnesį buvo patvirtintas jungtinis veiksmų planas, kuriame yra e, pakankamai teigiamų aspektų vertinant makroekonomikos e, reformų požiūrių. Ir vadinamoji struktūrinė reformų grupė, e, kurioje dalyvauja ES, TVF, Pasaulio bankas, kitos tarptautinės finansų institucijos, tačiau šią programą įvertino kaip nepakankama tam, kad būtų e, e galima e, suteikti tarptautinę finansinę pagalbą. Baltarusiai tai pažymėjo Tartaus valiutos fondas. E, kadangi numatomos struktūrinės reformos tikrai nesudaro sąlygų šaliai pereiti prie rinkos ekonomikos, socialinės rinkos ekonomikos modelio. Tai yra žingsnis tinkama linkme, tačiau tas žingsnis nėra pakankamai drasus. Ir e, šalies centrinis bankas ir e, vyriausybė bei šalies prezidento e, administracija dalyvauja <clears throat> rengiant šią struktūrinę reformų programą, tačiau e, kas yra pagrindinis jos iniciatorius dar yra klaustukas. Mm, taigi, e, apibendrinant, reikia pažymėti, kad Baltarusija vėl patiria makroekonominių problemų, tačiau nepaisant to šalis pakankamai nedrasiai vykdo sisteminio pobūdžio ekonominės reformas. E, dėl einamosios sąskaitos deficito e, sutriko e, mokėjimų procesai. Transgas ir Gazprom bendarbiavimas 2011 metais, <clears throat> kuris buvo patvirtintas e, Taip pat e, nėra tinkamai gyvendinamas privatizacijos projektas, e, nevyksta tokiu mastu, kaip planuota. E, iš privatizacijos buvo numatoma gauti 4,5 milijardus pajamų, tačiau kol kas neaišku, ar tas tikslas bus pasiektas. Taip pat šalis susiduria su pakankamai dideliais sunkumais pereidama nuo planės ekonomikos prie uh, į labiau rinką orientuotos ekonomikos ir jie grindžiamos įmonių veiklos. Aš nenoriu visko piešti liūdnomis spalvomis, buvo pasiekta ir nemažai pažangos. Pavyzdžiui, reikia pažymėti, kad atlikus mokesčių sistemos tam tikrą reformą, Baltarusijos skolinimuose reitingas pagerėjo Bankai gali teikti dabar paskolą šalies įmonėms, turėdamos vyriausybės garantijas ir tokiu, tačiau tokiu būdu vyriausybės markiai įtakoja viso <clears throat> paskolų dalymo procesą. Europos komisija atsižvelgdama į šias aplinkybės bando dalyvauti techninio pobūdžio diskusijose ekonominiais klausimais ir mano kartu svarstyti struktūrinių e, reformų galimybės. Mes pasitelkime tris kanalus. 2011 pradėjome kasmetinį makroekonominį dialogą, tai yra techninio pobūdžio sustikimas, kuriame dalyvauja ministrų pavaduotojai iš Baltarusijos pusės ir svarstome e, ekonominės problemas tiek Baltarusijoje, tiek Europos Sąjungoje šių sustikimų metu. Mums e, tie sustikimai tikrai padarė teigiamą įspūdį, nes Baltarusijos pusė e, juose e, pakankamai atvirai kalbėjo apie e, problemas ir <clears throat> aukščiausio aukšti ekonomikos ministerijos Baltarusijos pareigūnai pakankamai rimtai yra nusiteikę vykdyti reformas. Reikia pažymėti, kad labiausiai nusiteikia vykti reformas Centrinio banko ir ekonomikos ministerijos atstovai. Mes problemas aptarėme labai atvirai, radome daug bendrų sąlyčio taškų ir jie buvo atspindėti mūsų patvirtintose susitikimų išvadose, tačiau kartais e, pastebime pakankamai didelį atotrukį tarp to, kas buvo kalbama ekonominio pobūdžio diskusijose ir dialogose ir veiksmų, kurie yra įgyvendinami. Be techninio pobūdžio dialogo Mes taip pat dalyvaujame gyvenant Pasaulio banko iniciatyvą, kuri prasidėjo prieš pusantrų metų, kuomet buvo įsteigta struktūrinių reformų darbo grupė, kurioje dalyvauja Tartos valiutos fondas, Pasaulio bankas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, e, taip pat EBPO. <clears throat> E E, neseniai ekonomikos ministerija pristatė bendrą veiksmų planą ir per pastarąjį susitikimą, kuriame dalyvavo ES ir visos tarptautinės finansų institucijos, jos palankiai įvertino <clears throat> Baltarusijos siekius e, rimčiau e, reformuoti Baltarusijos vykdomas ekonomijos reformas, nepaisant to, kad jos vis tiek yra nepakankamos. Toliau yra vykdomas Europos modernizavimo dialogas. Baltarusija 2009 metais, kuomet pateko į pakankamai sitingą ekonominę patį dėl pasaulio finansų krizės, prašė iš ES finansinės paramos, Europos komisija pateikė atitinkamą pasiūlymą ekonomikos ir finansų komitetui, tačiau galiausiai e, e, teikti tą paramą nebuvo nuspręsta pirmiausiai dėl to, kad TVF mane tuo metu, kad e, Baltarusijos valdžia nesilaiko prisimtų įsipareigojimų ir nesėkmingai vykdo ekonomikos reformas. Taip pat Baltarusija netitiko politinių kriterijų, siekiant, kurie yra taikomi, siekiant gauti tokią paramą, turime žmogaus teisų padėti, demokratijos lygį ir taip toliau. Kalbant apie Baltarusijos ekonomikos būklės vertinimą, mums reikia dabar spręsti dilemą. E, reikia priimti sprendimą, e, pagal kurį vieną vertus ekonomiškai Baltarusiją izoliuotume, arba kitas sprendimas būtų bent jau palaikyti kontaktus techninių lygmenių, ką mes ir darome siekiant e, spartinti šalies ekonomikos, vystimas ekonomikos reformas, kurios vėliau galėtų įtakoti ir politinius pokyčius. Aš e, manau, kad ES nusekliai laikėsi šio pragmatiško požiūrio ir mano vertimas yra teisingas. Apibendrinant padėtį Baltarusiją ir toliau makroekonominių požiūrių yra labai pažeidžiama. Stacija dar labiau pablogėjo kilus Ukrainos Rusijos kriziai ir poveikis juntamas dviem būdais. Valdžia viena vertus galbūt darosi labiau linkusi e, vykdyti ekonominės reformas, kad gautų ES finansinę paramą. Antra vertus, Baltarusija patenka į sudėtingesnę politinę E, situacija, kadangi politinė aplinka vykdyti reformos tikrai nėra palanki. Europos Sąjunga tuo tarpu tęsė pradėtą techninį dialogą su Baltarusija, tikėdamasi, kad tai bus ruošiama dirba naujoms e, ekonominiams reformoms, kurios savo ruoštų įtakos taip pat ir politinės permainės šalyje. Labai ačiū išdėmesį. Um, ačiū jeigu yra e, konkrečių klausimų, pono Temprano, kaip jau sakiau, ponas Temprano turės greitai išeiti, tada a, e, paklauskite tos klausimus. Nes kitų atveju mes tęsime. Jeigu nėra klausimų, tai mm, dėl ekonominės mūsų pranešimo dalies, tai ačiū Jums. E, Pone Temprano, Jūs galite eiti, bet jeigu neskubate, tai jūs galite pasilikti kiek norite. Dabar aš norėčiau pakviesti pasisakyti e, pana Arkadimošas. E, Perskaityti pranešimą, o vėliau suteikti žodį ponui Milinkievičiui. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, kad iš tikrųjų man didžiulė garbė būti pakviestam e, kalbėti šiame komitete. Aš pasistengsiu greitai išanalizuoti poveikius ir pasiekmes būtent tų įvykių, kurie įvyko per paskutinius šešis mėnesius Baltarusijoje. Aš manau, kad tie šeši mėnesiai yra labai svarbus, stengiantis e, pasigilinti būtent į tą laiką, kuris e, buvo iš karto po e, Vilniaus viršūnių sustikimo. Iš tikrųjų, Vilniaus viršūnių sustikimo kontekste E, Minskas žaidžia pavojingą ir rizikingą žaidimą. Iš tiesų buvo tarsi žaidžiama su Maskva, stengiamas sukelti mažų ar nelabai didelių e, konfliktų su Maskva, stengiantis e, sukurti tam tikrų bent jau konfliktų iliuziją ir kad galėtų a, Minskas susikurti savo judėjimo laisvę. Taigi, a, E, Maskva reagavo suerzinta į kai kuriuos, e, į kai kuriuos įvykius, pavyzdžiui, Ur Ural e, Kali vadovas, panas Baumgartneris buvo suimtas Minske, tai buvo vienas iš tokio akibraukštų Maskvai. Minskas taip pat kritikavo Muitų sąjungos projektą ir taip pat E, išaiškė daugybę griežtų reikalavimų susijusių su to, kad, sakykime, turi, turėtų būti naftai netaikomi atinkami mokesčiai, kuri, būtent naftai, kuri, kuri perdirbama ir eksportuojama iš Baltarusijos. Kitas dalykas tai e, Rusijos konfliktas e, su Ukraina taip pat sukėlė naują kritikos bangą iš Baltarusijos. E, panas e, Lukašenka e, parėmė Rusijos vyriausybę, bet kartu ir flirtavo su Ukrainos vyriausybė. Na, Baltarusija iš tiesų yra mm, Maskvos partnerė ir karinė partnerė ir taip pat Mūtų sąjungos partnerė. Tai yra svarbu Maskvai. Ir E, Minskas e, savo ruoštų tikisi, kad Maskva nusileis kai kuriais atvejais ir e, išvykdys kai kurios Minsko reikalavimus. Kitas dalykas yra tam tikras skilimas lito Maskvoje. Būtent kai kuriais atvejais reikalavome griežtesnių žodžių Baltarusijos atžvilgių ir a, Kremlius dabar yra tarsi e, kryškelė arba susiskaldęs, reikalavome tarsi griežtumo, bet kartu tai Baltarusija yra, yra partnerė, yra sąjungininkė. Taigi 2 e, milijardai dolerių naujas kreditas buvo suteiktas Baltarusijoje. E, Rusija taip pat buvo tuo pačiu metu pažadėjęs 15 milijardų E, Ukrainai, tai yra pana Janukovičiui. E, ir todėl šitą 2 milijardai atrodė tarsi nedidelė suma, bet jau ir nebuvo dažnai minima. Na no, ir, sakykime, slūgo tas skandalas susijęs su kalio gamybos įmonėme. Taigi e, Minskas susikūrė tarsi savotišką judėjimo laisvę. Ir kasgi dabar e, vyksta toliau. Taigi, e, iš esmės tai buvo dvi šalis žaidimas Rusijos ir Baltarusijos, net ir šalis jokių būdų. Na, e, Vilniaus e, viršūnių susitikimo planai iš tikrųjų turi netiesioginį poveikį e, Baltarusijai na, ir Ukrainai. Na, diskusijų atmosfera pagerėja tarp Vilniaus ir Minsko ir tai mes girdėjau iš ankstesnio kalbėtojo. kai kuriais lygiais tai negi vyko labai produktyvus dialogas, bet iš tikrųjų Vilniuje nebuvo sprendžiamas Baltarusijos klausimas, jeigu pažiūrėsime šitos daugiau negu 20 puslapių smulkių šriftų. Šitam deklaracijoje Baltarusija paminėta tik tai aštuonis kartus, kartais du kartus toje pačioje pastraipoje, jeigu aš neklystu. Iš tikrųjų, bet, bet kokiu atveju Vilniuje nebuvo priimta tokių sprendimų, kurie būtų susiję su kažkokiais pasiūlymais Baltarusijai. Bet, bet kokiu atveju mes turime atkreipti dėmesį į tas galimybės, kurios yra atviros ir a, kurioms iš dalies pritarė Minskas. Taigi dabar protesto metu Ukrainoje nelabai pasikeitė situacija Minske, jų apskaičiavimai nepasikeitė. Na, kad ir ką mes galvotume, iš tikrųjų tiesioginių paralelių E, tarp įvykių Ukrainoje ir kas galėtų vykti Baltarusijoje tiesiog nėra, jos neįmanomas, tai yra skirtingos šalis, e, tai Baltarusija yra kitokia, tai jos politinis režimas kitoks, struktūra kitokia, vadovybė kitokia. Ir akivaizdu, kad e, Lukašenka tikrai ne, nepritarė Maidano judėjimui, bet jisai nebuvo ir pernelik susirūpinęs, nes jisai nebijojo, kad šie įvykiai pasikartos aikštėse Minske kuriuo nors artimiausiu metu. Aš sakyčiau, kad e, e, Lukašenka e, galbūt kažkiek norėjo solidarizuoti su panu Jankovičiu ir suniekinti tos pasiekimus Maidano aikštėje. Bet Iš esmės jisai kritikavo Jankovičius už tai, kad jo vaikai buvo įsitraukę į verslą. Bet e, jisai e, e, pateikė tokius argumentus, kuriems pritartų bet koks sveiko proto žmogus. Ir, sakykime, jisai bent jau savo nusibrėžė kažkokią poziciją Maidano atžvilgiu. Bet jisai nemanė, kad Maidano įvykiai pasikartos ir Minske. Tačiau kasgi įvyko per pastarosius mėnesius? Tai, tai būtent e, krizė Kryme ir jos kontekstas pakeitė daugą. Nes šitą judėjimo laisvę, kurią, kurią gavo Minskas rudenį, dabar išnyko. Taigi jisai dabar sugrįžo prie Maskvos ir jų šaliai santykiai vėl sustiprėjo. Taigi akivaizdu, kad Minskas būtų norėjęs norėt, išlaikyti tam tikrą pusiausvyrą. Jeigu mes pažiūrėsime į Baltarusijos užsienio reikalų ministro pareiškimą, jeigu pažiūrėsime į e, kelias interviu, kuriuos, kuriuos padarė Lukašenka neseniai, tai aiškiai pamatysite, kad e, e, bandoma surasti formulę, kuri nebūtų agresyvi, kuri neižeistų nieko. Ir kartu šitą formulę e, paremtų teritorinio vientisumo principą. Ir e, ten pasispindėtų taip pat parama e, naujai Ukrainos vyriausybė. Tai jisai, Lukašenka linki sėkmės Ukrainos vyriausybėje, susitinka su laikinuoju Ukrainos prezidentu, ponu Turčinovu, bet antra vertus matosi tam tikra riba kurios neperžengė Lukašenko. Tai, tai yra e, de facto pripažinimas įvykusios situacijos. Ir e, kai kuriuose pareiškimuose prieš kelias dienas jisai pasakė, kad Baltarusija e, bus Rusijos sąjungininkai, nesvarbu, kas įvyks. Taigi, jeigu, jeigu jisai galėtų pasirinkti, tada jisai pasirinktų būtent Rusiją. Tai mes matėme, kad buvo Pavyzdžiui, balsavimas jungtinėse tautose, kur Baltarusija su Armenija balsavo prieš rezoliuciją, protestuojančią prieš Krymo referendumą. Kazakstanas surado galimybių susilaikyti, bet Baltarusija nerado tokių galimybių. Taigi, Lukašenka taip pat pritarė tam, kad papildomi lėktuvai, naikintuvai būtų dislokuoti Baltarusijos teritorijoje, kad ten būtų perkelti tam tikri Rusijos armijos daliniai. Taigi akivaizdu, kad jo pasirinkimas aiškus. Yra diplomatinės pastangos suvaldyti situaciją, galbūt e, sumažinti žalą, bet jo veiksmai kalba daugiau už save negu užsienio reikalų e, ministro pareiškimai. Taigi strategiškai e, žiūrint, aš manau, kad ponas Lukašenka turėtų būti susirūpinęs. Aš manau, kad jam rūpi dabartinė situacija, nes e, žaidimo taisyklės visoje Europos e, saugumo sistemoje pasikeitė. Tai, kas buvo nepriimtina prieš kelis mėnesius, dabar yra de facto pripažįstama. Taigi aš norėčiau pasakyti, kodėlgi jis turėtų būti susirūpinęs. Vien, vienas e, iš tų dalykų yra, e, sakykime, kad 9 e, metais Putinas pasiūlė Baltarusiai įstoti į Rusijos federaciją kaip šeštai sričiai. Na, na tai buvo at, pasiūlymas buvo atmestas tuo metu. Bet dabar yra žmonių, kaip panas Rogozinas, ministro pirmininko, pavaduotojas, e, jisai skatina Rusijos susijungimą su Rusija visų buvusių sovietinių respublikų. Na, žinoma, Baltarusijoje, Kazakstane ir kitose šalyse šalia Rusijos žmonės dabar klausia, koks Rusijos projektas bus dabar vykdomas. Ar tai bus posovietinė reintegracija, ar, ar tiesiog ar Rusija siekia užgriebti daugiau teritorijos. Taigi kyla tokių klausimų. Uh, Taigi Lukašenka tikrai turi priežasčių nerimauti. Bet a, e, nuveikti šiuo, šiuo atžvilgiu nelabai ką galima, bent jau oficialiai. Nebent galima a, e, sustiprinti ryšius a, e, su vakarais. Bet a, iš esmės. A, Baltarusijai siekiant išstoti iš Rusijos įtakos zonos, tai nebūtų pats geriausias sprendimas. Na taigi, kągi mes manome oficialiojo Minsko pareiškimuose. Taigi, e, Minskas vertina vakarų galimybę veikti, e, na, įskaitant ir Europos Sąjungą galėjimą veikti. Iš tikrųjų, tas vertinimas yra tikrai neigiamas. Baltarusiai netikė Europą. Taigi mes e, matome, kad šiuo atžvilgiu Šitas vertinimas yra svarbus, tačiau mes neturėtume ignoruoti ir tų uh, oficialiųjų pranešimų, nes mes uh, turime atsižvelgti į situaciją šiame regione, nes uh, Lukašenka, kaip ir, kaip ir Maskvos atstovai, uh, akivaizdžiai įsitraukia į diskusiją dėl Rusijos. Taigi, o, o, o, 2013 metų vasarios uh, vasario mėnesį buvo jau konstatuota, kad e, kad neįmanoma e, vakaruose, vakaruose vykdyti savarankiškos užsienio politikos. Ir tai yra akivaizdu, į tai reaguoja Rusija ir Baltarusija. Tačiau aš manau, kad dabar galbūt svarstymai pasikeitė ir manau, kad e, a, dabar Minskas a, e, galbūt nelabai taip džiaugsis, kaip žmonės Maskvoje, bet jie e, atsižvelgs į dabartinę situaciją ir jos pokyčius. Taigi tiek norėjau pasakyti. Taigi ačiū. iš tiesų Iš esmės, tai yra tarsi malagumo frazų apsikeitimas, tai yra realybė. Visą tai, ką jūs pasakėte, už tai jums niekas nepatikos. Taigi, yra daugybė diskusijų ir interpretacijų, kaip mes turėtume siūsti e, tinkamus signalus atinkamom e, šalims. Bet e, realybė yra tokia ir mes turime su jie tvarkytis, mes turime išvengti situacijos pablogėjimo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 Ačiū, noriu padėkoti už tai, kad šiandien Europos parlamente yra Baltarusijos diena ir jūsų užsienkalų komitetas svarsto padėti mūsų šalyje, po to vyks Euronesto posėdis, kuriame taip pat bus svarstomi su Baltarusijos susiję klausimai, viena vertus savo vardu ir savo kolegų, kurie vadovauja Baltarusijos demokratinėms partijoms ir judėjimams ir aš jau salėje noriu pasakyti, kad mums tai yra didžiulis moralinis palaikymas ir signalas apie tai, kad Europos parlamente jo nariai supranta, kad reikia svarstyti visas e, problemas, su kuriamis susiduria visos rytų Europos šalis, o ne tik atskiros iš jų. Taip pat noriu labai padėkoti ekspertams už išsamei pristatytą Baltarusijos padėties analizę. Noriu pasakyti, kad kalbant apie ekonominę padėtį, <clears throat> Baltarusijos ekonomika dėl Aleksandro, politik, Aleksandro Lukašenkos politikos rezultatų tapo visiškai priklausoma nuo Rusijos ir nuo Rusijos e, paskolų, dotacijų, nuo naftos ir e, dujų pigių, kurias Baltarusijai tiekia Rusija, tai viena vertus leidžiasi laikyti Baltarusijos ekonomikai vandens paviršyje, tačiau antra vertus tai tampa tam tikrų narkotikų, nes dėl uh, pigių energijos išteklių Baltarusija ilgai, jos ekonomika ilgai nesireformuoja. Mums yra labai svarbu, kad Baltarusijos ekonomika taptų nepriklausoma, ta, taip nepriklausoma, kaip yra įprasta visame pasaulyje. Uh, Ir to siekdami mes pirmiausiai norime savo ūkį modernizuoti. Noriu pasakyti, kad e, <clears throat> Baltarusijos e, verslui trūksta šiuolaikinių technologijų, profesinių žinių. E, ir todėl ūkio modernizuoti negalima tik tai vien ekonomiškai bendradarbiaujant su Rusija. Pirmiausia, reikia bendradarbiauti siekiant modernizuoti ūkį su ES, o problemos dėl e, šio bendradarbiavimo neveikimo yra aiškios, jos yra politinės, šalyje yra politinių kalinių, nėra laisvų rinkimų, todėl ES kelia atitinkamas politinės sąlygas tam, kad e, pradėtų bendradarbiauti su Baltarusija. Šalies politinė valdžia vis daugiau žmonių supranta, kad dalyvavimas muitų sąjungoje su Rusija, Eurazijos sąjungo, sąjungoje, kuri šiuo metu yra kuriama kartu su Kazakstanu, tai yra tik tai laikini mėginimai spręsti Baltarusijos ekonomikos problemas, kalbant apie strateginę perspektyvą e, šis dalyvavimas nesuteiks Baltarusijos ekonomikai didelių galimybių, todėl šalies nomenklatūra yra susiskaldžiusi. Tai yra būdinga pernam laikotarpio šalims, yra tam tikra žmonių grupė, kurie laiko save reformatoriais, kurie supranta, kad neįvykdžius rimtų struktūrinių reformų Baltarusija ateityje nesugebės konkuruoti ekonomiškai ir taps tik tai Rusijos satelitu. Ir Taip pat yra kita konservatyvi grupė, kuri norėtų išlaikyti tą autoritarnį reformą, režimą ir dabartinį ekonominį modelį. Mums e, demokratams iš tiesų šios temos yra labai svarbios. Baltarusija buvo e, vadinama paskutinė e, Europos diktatūra, tačiau Baltarusija tikrai ne paskutinė Europos diktatūra. Tokia yra Rusija, kurio diktatūrinės e, apraiškos dar labiau stiprėja. Mums tačiau labai svarbu yra išlaikyti kaip demokratinėms jėgoms šalies nepriklausomybę, kuriai kyla grėsmė ir mes e, e, siekiančio tikslo manome, kad ES vaidmo čia galėtų būti labai svarbus tiek Baltarusijai, tiek kitoms buvusiams Sovietų sąjungos šalims siekiant išlaikyti savo nepriklausomybę. Kalbant apie ekonominę padėtį dar tik tai keletų žodžių papildysiu mūsų ekspertų mintis. Taip, Baltarusijoje e, reikia didesnio masto permainų. E, Baltarusijos e, dabar didelė dalis, daugiau nei 50 procentų piliečių norėtų grįžti į Europos šeimą, nors visi puikiai supranta, kad nei šiandien, nei rytoj tai yra neįmanoma. Ir e, tačiau jau daug žmonių supranta, kad šalis gali išlaikyti nepriklausomybę ir vystytis e, eiti europinė linkme užsartėjimas su Rusija pasako 40 procentų, tai reiškia, kad dauguma gyventojų pasisako už europinį šalies vystimasi. <clears throat> Kalbant ir vertinant socialinio apklausų rezultatus, kuomet atsakant į klausimą, kas norėtų grįžti į Sovietų sąjungą, tai Baltarusija tokia e, respondentų dalis yra mažesnis, mažesnė nei Rusijoje ar Ukrainoje. E, Tik šios nuotaikos yra pačios silpniausios. E, aiškiai parodo, kad Baltarusijos visuomenė vystosi. Baltarusijoje e, laisvų rinkimų kaip nebuvo, taip ir nėra. <clears throat> Panašu, kad ir e, artenčiais, artenčiais metais vykstantis parlamento, tai yra prezidento rinkimai bus suklastoti, e, tačiau vis tik tai didesnė dalis gyventojų mano, kad verta dalyvauti rinkimuose. Ne, siekiant parodyti piliečiams, kad egzistuoja alternatyva ir, ir parodyti, kokia ta alternatyva yra. Kitais metais Baltarusijos demokratinės politinės jėgos dalyvaus prezidento rinkimuose be abejonės. Kalbant apie padėtį. Uh, susijusios įvykis Ukrainoje ir jos, e, jų atgarsiais Baltarusijoje, tarkimiausiu metu paaiškės, e, kaip pasikeitė gyventojų nuotaikos po aneksavus Rusijai Krymą. E, Čia labai svarbu prognozuojant nuotaikas politinės suvokti, kad Baltarusijos gyventojai turi galimybę stebėti Rusijos žiniasklaidos priemonės ir tą propagandą, kuri šiuo metu yra transliuojama, tai reiškia, kad Baltarusijos piliečiams yra daroma Rusijos žiniasklaidos įtaka. Baltarusijos valdžia šiuo metu pateko į panašią padėtį kaip 2008 metais po Rusijos ir Gruzijos karo. Tuo metu Aleksandrui Lukašenkai e, buvo labai neramu dėl to, kas vyko, taip yra ir dabar, ir būtent jis dabar ieško savo ir savo šalį, jos ateičiai artimiausiai tam tikrų alternatyvų. Jis puikiai supranta, kad e, su Baltarusija Rusija gali pasiekti panašiai kaip su Krymu, galbūt šiek tiek kitokiais būdais. Jis viena vertus nenori provokuoti uh, Rusijos, kita vertus jis nenori statyti savęs į nepatogią padėtį vakarų akise. Jis nori tam tikrą prasme išlikti savarankišku. Jis, pavyzdžiui, neigiamai vertina Kremliaus pasiūlymus įvesti federalinę sistemą Ukrainoje, šalies atvarką, kita vertus jis pritarė Krymo aneksijai. E, taip pat e, jis neabejoja Krymo referendumo rezultatais, pabrėždamas, kad Krymo istorinės tradicinės sąsajos su Rusija yra akivaizdžios. E, taip pat jis turėjo balsuoti prieš atitinkamą rezoliuciją dėl Krymo aneksijos jungtinės tautose, tai taip pat kenkė jo įvažiui, tačiau Kartu jis susitinka su Ukrainos laikinuoju prezidentu Turčinovu ir demonstratyviai vadina šio sutikimo metu pono prezidentu. Kalbant apie Baltarusijos televiziją, kuri transliuojama Baltarusijos teritorijoje Baltarusijos valstybinius kanalus, tai reikia pažymėti, kad Baltarusijos e, kanalai atspindi padėti Ukrainoje taip pat kaip ir Euronews kanalas. Pavyzdžiui, išklauso vienos ir kitos pusės ir bando susilaikyti nuo tam tikrų komentarų, išskyrus e, tam tikrus momentus ar aspektus, tai Baltarusijos televizijos kanalai bando išlaikyti neutralią poziciją. Lukašenka supranta, kad šaltas karas tarp Rusijos ir vakarų dar labiau pririš Baltarusiją prie Rusijos ekonomikos ir taip kils dar dėsnė grėsmė šalies nepriklausomybė. Tačiau kita vertus, šalies valdžia suvokia, kad reikia atnaujinti santykius su Europos Sąjunga, nes tai yra galimybė vykdyti, tokiu būdu atsirastų galimybė vykdyti alternatyvę politiką. Manau, kad dabar svarbiausia žingsnė, kurias turėtų žengti Europos Sąjunga, tai yra e, <clears throat> dar intensyviau, e, griežčiau reikalauti paleisti politinius kalinius. E, manau, kad reikia pasinaudoti e, tą patirtimi, kuri buvo sukaupta 2009 metų pradžioje, kuomet į Baltarusiją atvyko Europos diplomatijos vadovas Solana ir po konfidencialaus e, pokalbio su Lukašenka pasiekė, kad būtų paleisti visi politiniai kaliniai, o Europa pažadėjo teikti paramą ekonomikos reformoms Baltarusijoje. Ir ta tylioji diplomatija padėjo išlaisvinti politinius kalinius kalinius, e, nepaisant to, kad politinių kalinių buvimas Lukašenkai leidžia kurti tą baimės aplinką. E, o e, siekiant įvertinti tą padėtį, kuri yra Baltarusijoje, galima, Rusija galima geriausiai tą padaryti, žiūrint Rusijos televizijos kalanus ir šiuo metu Rusija vyksta didžiulė prieš vakarus nukreipta isterika E, Rusijos, e, Rusijos prezidento Putino reitingas išaugo 50 procentų per mėnesį, tai reiškia, kad žmonėms patinka tokia agresyvi Rusijos politika, teritorijos e, plėtimas Rusijos žmonėms netoks svarbus yra, netokia svarbi yra jų gerovė, kaip E, galimybė, daug svarbesnė yra galimybė jaustis didžios valstybės piliečiams e, ir tokią galimybę jie dabar turi pirmą kartą po Sovietų Sąjungos žlugimo. Vakarai, žinoma, e, laikosi tradicijos diplomatiškai kalbėti su Rusija, tačiau man atrodo, kad diplomatija gali suveikti dabartiniu atveju tik tai tuomet, kai Rusija atsisakys savo siekių uh, sutelkti Rusijos e, žemės ir e, e, aš manau, kad diplomatinėmis priemonėmis atgrasyti Putino nuo, šio, nuo šių veiksmų nepavyks, nes diplomatinės pastangos Maskvoje bus vertinamos kaip silpnybė, nepaisant to, sakau tą nepaisant to, kad pats esu diplomatinių priemonių šalininkas. Norint suprasti rusus vakariečiams, e, reikėtų suvokti štai, kad kuomet prancūzo, lenko, vokiečio paklausima, e, kaip jūs norite, kad būtų vertinama jūsų tauta, tai jie visuomet atsako, kad norime, kad mūsų mylėtų, gerbtų. Rusai atsakydami į šį klausimą dažniausiai sako, mes norime, kad mūsų bijotų. Ir e, būtent e, tai yra Rusijos visuomenės didžiausia lyga, tai yra postimperinis imperinis sindromas, kurios serga rusai. Geriausias vaistas nuo šios lygos ir siekiant išgydyti Rusiją nuo imperializmo būtų Ukrainos, Baltarusijos, Moldovos, kitų šalių nepriklausomybės stiprinimas. Kuo labiau šis šalis bus nepriklausomas ir savarankiškos, tuo greičiau Rusija atsisakys postimperinio sindromo nuo jo išgis. Dar porą žodžių apie tai, ką ES turėtų kaip ES turėtų elgtis Baltarusijos atžvilgiu. Reikia teigiamai vertinti, kad e, Baltarusija laikosi draugiškai nusteikusi naujos Ukrainos valdžios atžvilgių, kurią ji pripažįsta ir stengiasi tarpininkauti e, santykiuose tarp Rusijos ir Ukrainos. Tai antra, neverta e, Baltarusijos meikti kartu su Rusija dėl to, kaip jį balsavo jungtinėse tautose tvirtinant rezoliuciją dėl Ukrainos, Baltarusija dėl Ukrainos laikėsi kitokių pozicijų e, nei Rusija. Baltarusija bando vykdyti savarankišką politiką ir ji yra labai svarbi tiek dabartiniai valdžiai, tiek demokratiniai visuomeniai. Reikia palaikyti Baltarusiją žengiant šią kryptimį ir jau minėjau, dar kartą noriu pabrėžti, kad šiandien atsiveria naujas galimybių langas, toks pats kaip 2008 metais, tam, kad e, Baltarusijoje būtų galima e, siekti užtikrinti tam tikrą politinę pusiausvyrą ir tam, kad šalis galėtų sustiprinti savo nepriklausomybę. Todėl verta tęsti pradėtus darbus Vilniaus aukščiausio lygio sustikime. Mums yra labai svarbas diskusijos dėl vizų režimo palengvinimo, nes Baltarusijos piliečiai moka 60 dolerių už šengeno vizą daugiau negu bet kas kitas pasaulyje turint omenyje, kad e, ir nepaisant to, fu, Baltarusijos piliečiai labai daug vizų įsigijo, kadangi nori keliauti į užsienį, nori m, mm, grįžti Europos šeimą. Ir pirmą kartą per pastarus metus buvo galima patvirtinti uh, tam tikrą teigiamą darbotvarkę. Tikrai negalima leisti, kad ta darbotvarkė pasikeistų dėl įvykių Ukrainoje. Mes neturime jokios alternatyvos siekiant išlaikyti savo nepriklausomybę. Mes turime bendradarbiauti su Europa. Taigi e, mums, mes vadovavimas e, vienu labai svarbiu mums šūkiu. Baltarusija reikia daugiau Europos. Labai ačiū uždėmesi. Klausydamasis jūsų, prisimenu, kad Makiavelis e, e, pasakė, kad geriau, kad tavęs bijotų, negu kad tave mylėtų. Iš tiesų, rusai gerai studijavo Makiavelį ir nepasirinko meilės. Taigi, aš prisimenu, kaip Stalinas paklausė, kiek divizijų turi popiežius. O tai reiškia, o tai reiškia kad e, rusų akise, iš tikrųjų, jeigu nėra divizijų, reiškia, nėra grėsmės. Taigi, tai yra logiškai išvada iš to fakto, kad, kad pastaraisiais metais Rusija pareiškė, kad vakarai yra silpni ir kad atėjo laikas vėl susigražinti tai, kas buvo prarasta. Na, nu, tai reiškia, kad jeigu vakarai būtų stiprus, e, tai e, rusai bijotų susigražinti savo žemės. Taigi dabar mm, Tęsime diskusijas, panas Mošas e, turi išvykti. Jeigu turite klausimų, ponai Mošas, tai uh, užduokite juos, pradėsime nuo jo. E, kitu atveju, aš nusteikiu žodį pono Paleckiai pasisakyti. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad mes išgirdome labai įdomių minčių iš mūsų svečių. Situacija iš tikrųjų yra nauja, mums nepažįstama ir kaip Panas Minikevičius pasakė, mes turime pasinaudoti dabar atsiradusias galimybės būtent keisdamis ES politiką Baltarusijos atžvilgiu. Aš norėčiau paklausti visų trijų svečių, bet pirmiausia svečio iš Minsko, ką jūs galvojate apie vadinamasias e, ribojančias e, priemonės e, būtent Baltarusijos pareigūnams ir įmonėms. Ar dabar laikas yra pakeisti tas priemonės? Ir jeigu pasakysite, kad būtent dabar būtent yra pasinkamiausias laikas keistas priemonės, tai kokią kryptimį jas reikėtų keisti? panamošęs ir tada panas Temperano ir vėliau Minkevičius. Mano trumpas atsakymas būtų ne, dar nelaikas keisti tų priemonių, nes tai e, reikštų, kad e, tai reikia palaukti truputėlį ir ES pakeis savo poziciją. Šios priemonės, šis priemonių rinkinys buvo sukurtas siekiant atitinkamų tikslų, o tie tikslai dar nepasiekti. Taigi, Tokia vat, būtų konteksto analizė, e, kurią grinčiu savo atsakymą. Pane Minkevičiam. Aš e, pritariu dialogui tarp ES ir Baltarusijos, bet ne dialogui kaip savitiksliam dialogui, be jokių sąlygų. E, Baltarusijoje yra politiniai kaliniai ir vienas tai vienas iš svarbiausių argumentų, būtent vystyti tą dialogą su tam tikromis sąlygomis, kad a, a, a, žmonės vis dėlto renkasi kitą alternatyvą bet, ir už tai jie patenka į kalėjimus. Vienas dalykas, e, pirmiausia, reikia iš, išlaisvinti tos politinius kalinius ir tada galbūt galima tas e, asmeninės e, ribojamasios priemonės panaikinti valdžios institucijų atstovams. Šitas dialogas turėtų būti vystomas su Baltarusija remiantis tinkamomis sąlygomis. Nes be tokių sąlygų tai nebeliks e, tam tikro pagrindo šiam dialogui. Mes turime visur e, dialogą vystyti remdamės žmogaus teisėmis ir bendromis vertybėmis. E, Pane Komišau. E, Pane Jekonsarė, atsiprašau. Ačiū, labai buvo įdomus pranešimai. E, aš, ponė Mošas, norėčiau paklausyti, kaip jūs dabar e, vertinate dabartinę situaciją susijusią su rytų kaiminysės politika, kai kurie kritikai sako, kad šita politika nepasiteisino. Nes ES padarė didelių klaidų. Taigi, E, europiečiai, e, sakykime, per daug agresyvus buvo Rusijos atžvilgiu. Ar iš tikrųjų yra analizė atlikta šios e, rytų kaiminės politikos? Iš tikrųjų, aš nemanau, kad šitą kaiminės politiką nepasiteisino, bet manau, kad problemos yra didelės. Aš manau, kad mes daugiau ar mažiau suprantame, kągi galime nuveikti iki Rygos viršūnių sustikimo. Iš tiesų, aš manau, kad, e, kad e, ši struktūra, tai vat, rytų kaminysės politika, e, tikrai yra prasminga, kaip ekspertas, taip manau. Kaip, manau, kad turime įplėtoti tokį kaiminystės bendradarbiavimą su kaiminėmis valstybėmis, nes šitas formatas tikrai yra naudingas. naudingas. Taigi, dabar yra dar trys kalbėtojai kurie norėtų užduoti klausimus. Pane Gomes. <laughs> Iš esmės. Nemažai e, žmonių ragina vykdyti šalia reformas, tačiau jos nevyksta. Taigi, kaip dabartinė situacija būtų galima pasinaudoti tam, kad tie, kurie yra pakankamai drąsus, kad Baltarusija išeitų į gatves ir paprotestuotų. <clears throat> Būtų galima tą padaryti, siekiant pakeisti žmogaus teisų padėtį, ją pagerinti. Galėt, galbūt galėtumėte daugiau informacijos suteikti apie e, tai, kaip įvykiai Ukrainoje įtakoja Baltarusijos santykius su Rusiją, mes puikiai visi žinome apie tą trašų karą, kuris vyksta šiuo metu tarp Baltarusijos ir Rusijos, taigi galbūt galėtumėte šiek tiek daugiau pasamprotauti apie tai, kaip Ukrainos-Rusijos santykių krizė gali atitolinti arba dar labiau suartinti Baltarusiją su Rusija. Ačiū. case you know he didn't get it, the translation, you know, I'll mention the question. Now, Mr. Puttering, please. Jeigu neišgirdote tinkamai vertimą, tai aš jums pakartos tą klausimą. Ponai Piotringus žodis. Puiku, man šaunu matyti Aleksandrą Milinkievičių 2008 metų Sakarovo premijos laureatą. Mes su dideliu susidomėjimu klausėmės jo minčių dėl mm, būtinybės dėti daugiau pastangų, kad būtų išlaisvinti politiniai kaliniai Baltarusijoje, tą patį sako ir mūsų partneriai iš Rusijos. Mes turime dėti daugiau pastangų siekiant ten išlaisvinti politinius kalinius. Tačiau noriu paklausti Aleksandro Milinkievičio štai, ko man atrodo prieš metus buvo įvykdyta. Vienam ar dviem jauniems žmonėms mirties bausmė Baltarusijoje, kurie buvo kaltinti įvykdžius teroristinį aktą. Jie buvo nuteisti mirties bausme, tačiau atrodo tuo metu buvo kilę abejonių, ar jie iš tiesų buvo tie tikrieji vykdytojai ar organizatoriai. Galbūt Aleksandras Milikievičius galėtų mums daugiau e, papasakoti apie tai, ar jie iš tikrųjų buvo tie e, organizatoriai ir vykdytojai, ar dar yra bejonių dėl jo ir kodėl jie buvo nužudyti. Ponas Tenukas, aš norėčiau šiek tiek kitaip pakalbėti nei kolegos socialistai, kurie teigia, kad ES padarė klaidų dėrėdamasi su partneriais rytuose ir <clears throat> bandė, kaip gazdinti savo partnerius, aš tikrai nesutinku su tokiu teiginiu. Rusija gazdina, ES tikrai ne. Aš rengiau pranešimus dėl kaiminystės politikos ir rytų partnerystės šiame parlamente ir mūsų teikiami pasiūlymai buvo priimti labai savanoriškai, asociacijos sutarties, kitų susitarimų mes nebandėme primesti, nedarėme jokio spaudimo, to tarpu Rusija darė didžiulį spaudimą tokioms šalims kaip Armenija, kad ji prisijungtų prie Eurazijos E, <clears throat> ekonominės ir muitų sąjungos e, ir visi puikiai supranta, kad Eurazijos sąjunga yra kuriama ne dėl ekonominių tikslų, o dėl politinių Maskvos siekių. Noriu paklausti Milinkievičiaus, ar Rusijos karinių pajėgų buvimas Baltarusijos teritorijoje, nežinau kiek jų yra, man atrodo, yra viena radarų stotis. Ir e, taip pat yra dar keli daliniai, kurie fiziškai dislokuoti Baltarusijos teritorijoje kokiu mastu e, <clears throat> šios paėgos galėtų tapti Trojos arklių kaip Kryme. Aš prisimenu, kad 2012-aisiais e, Ukrainos opozicija įspėjo vyriausybę, kad e, E, Rusijai, turint tokio masto dalinius Krymą, perimti šią teritoriją būtų niekų darbas. Ir išaiškėjo, kad jie buvo teisūs. Taigi, ar Rusijos paėgos Baltarusijoje prireikus galėtų būti panaudotos tam, kad e, būtų perimta Baltarusijos kontrolė. Esant reikalą. Taigi, ponai Milinkievičiui, žodis atsakyti. Što dotiče смиротного покарания, то э, для Александра Лукашенко несомненно... Iš tikrųjų, Aleksandras Lukašenka, kaip asmenį, kuris э, valdo э, šalį, skeldamas baimės atmosferą, mirties bausmė yra viena iš priemonių gazdinti tautą. Todėl mums labai svarbu, kaip ir Europos Sąjungai, būtent atimti šitą įrankį iš Lukašenkos, nes mirties bausmė, jeigu, jeigu ji bus panaikinta, tai ji gražins mūsų į Europos šeimą, nes mes vienintelė Europos valstybė, kuri taiko tokią bausmę. Ir jeigu Balt, Baltarusija dabar kalbėsi su Europos Sąjunga dėl modernizavimo ir dėl reformų, dėl modernizavimo, dėl ekonomikos, dėl pagalbos, tai e, reikėtų kelti reikalavimus ir ne tik tai paleisti politinius kalinius, bet ir panaikinti mirties bausmę. Bet tik tai, e, jeigu bus užmėgstas platesnis politinis dialogas, tada mes galėsime panaikinti šią viduramžišką bausmę. O kalbant apie e, Rusijos karinės bazės Baltarusijoje, taip jau yra, yra dvi. Jos yra įkurtos pažeidžiant Baltarusijos konstituciją, nes konstitucijoje pasakyta, kad Baltarusija yra neutrali valstybė ir šios karinės bazės pažeidžia tokią nuostatą. Tačiau, kad nepatiringai Iš, iš tikrųjų norėčiau atsakyti klausimą, ar galima, sakykime, prisidėti prie e, bendros atmosferos pabloginimo Baltarusijoje, būtent dėl, dėl to, kad pas mus yra Baltarusijoje dislokuotas Rusijos pajėgos. Taip, bet tai nėra trojos arklys. Tai e, e, iš esmės nėra Rusijos siekis išlaikyti savo gniauštose buvusią Sovietų Respubliką, nes Baltarusija yra labai priklausoma nuo Rusijos ekonomiškai ir kitais požiūriais. Taigi karinė intervencija iš Rusijos pusės yra m, mm, tikrai neįmanoma. Nebent, tokio, nebent e, jeigu Baltarusija nuspręstų e, prisijungti prie ES arba eiti tą linkime, jeigu pasirašytų memorandumą Vilniuje. Tai bet kokia atveju tai buvo, yra bandymas sustabdyti tą europinę integraciją Baltarusijoje. Iš tikrųjų, tai yra tarsi vaikų ir tėvų istorija. Sakykime, ir kai tie vaikai nori išeiti į platį pasaulį, tada tėvai liūdni ir nenori paleisti tų vaikų. Iš tikrųjų, aš manau, kad tai buvo tikrai neblogas diskusijos. Mes norime jums e, pademonstruoti ir parodyti, e, kad dabartinis parlamentas ir būsimas parlamentas ir toliau kreips didesnį dėmesį į situaciją jūsų šalyje. Ir aš esu tikras, kad ir naujas parlamentas pasikvies jūs į svečius ir aš noriu taip pat jums pasakyti, kad dabar jūsų e, situacija, palyginti su situacija Ukrainoje, yra e, svarbesnė, ji tampa svarbesnė. Taigi norėčiau padėkoti kolegoms, kurie dalyvavo šioje diskusijoje ir jums asmeniškai. Ačiū Jums. Taigi, dabar trumpa pertrauka, kol ateis kiti kalbėtojai. Taigi, būtent Egipto užsienio reikalų ministras atvyks pas mus ir po penkių minučių jisai e, skaitys pranešimą. It's, it's, Colleagues, let... Kolegos, pradėsime mūsų keitimąsi nuomonėmis su Egipto užsienio reikalų ministru Nabilu Fahmi dėl dabartinės padėties Egipte ponas Fahmy dabar atvyko ir tik į Bruselį dėl ES ir Afrikos valstybių viršūnių susitikimo ir tai yra puikia galimybė užmėgsti dialogą su juo ir padiskutuoti. Ypač dabar, kai jūs dabar a, a, kaip tik tai laukite prezidentų rinkimų, nauja konstitucija buvo priimta Egipte. Ir akivaizdu, naujausiai įvykiai jūsų šalyje būtent tęsiasi toliau, e, būtent nuo tos revoliucijos, kurį įvyko prieš keliarius metus. Taigi mes labai džiaugiamės, kad jūs atvykote pas mus, yra nemažai klausimų, kuriuos norėtume už, užduoti jums. E, taip pat neveiksime tokių klausimų susijusių su 529 musulmonų brolyjos nariais kurie dabar yra smarkiai nukentėję. Taigi ir norėčiau paprašyti jūsų kreiptis e, į mūsų kolegas, perskaitė pranešimą 10-15 minučių, taigi jūsų ekscelencija, e, jums žodis. Uh, and, and thank you all for... Ačiū, pane Pasku, už galimybę dalyvauti jūsų posėdėje. Džiaugiuosi galėdamas su jumis betarpiškai susitikti. <clears throat> tai, kas šiuo metu vyksta Egipte, yra labai svarbu, nes e, mes e, už tai vertiname mūsų tradicinius e, pasistarėjusius santykius su Europos Sąjunga, turime daug bendrų sąlyčio taškų ir E, turime siekti, kuo geriau vieni kitus suprasti. Egipto istorija siekia 7 tūkstančius metų, revoliucijų buvo nedaug, tačiau įvyko dvi per trejus metus. Taigi akivaizdu, kad e, šalyje žmonės labai stipriai trokšta pokyčių. Turime pripažinti, kad anksčiau mes nedažnai tų pokyčių imdavomės, tačiau per pastarosius trejus metus vis tik tai du kartus. Mes siekime apibriežti savo politinę tapatybę 21 amžiuje ir norime padaryti tą taip, kad niekas neliktų pamirštas, kad žmonės pirmiausiai norėtų būti egiptiečiais, e, o tik po to ko nors kitu. Mes siekiame sukurti naują e, šalies santvarką taikiai, nepriklausomai nuo e, to, ar esate centristai, kairieji ir dešinieji, tai nėra pagrindinis klausimas. Pirmiausiai, mes turime apibrėžti savo pirminę tapatybę kaip šalies piliečių, o e, tą padarius ir laikantis konstitucijos nuostatų jau nebebūtų kvestionuojamos politinės pažiūros. Taigi būtent dėl šių priežasčių per pastaros dviejus metus vyko dvi revoliucijos. Pirmoji E, vyko paskatinta jaunimo 57 procentų iš šalies gyventojų yra jaunesni 25 metų amžiaus ir jie norėjo tų pokyčių ir e, jie vyko ir tai tikrai nėra blogai, tai yra gerai. Taip pat e, informacinė revoliucija visame pasaulyje, taip pat ir mano šalyje leido žmonėms pasirinkti, niekas negalėjo užblokuoti informacijos. ir tokiu būdu žmonės e, gavo teisę pasirinkti, suteikus jiems tokią teisę. E, ir kyla revoliucijos, o ne e, evoliucijos keliu viskas vyksta. Žinoma, šalies valdymas buvo netinkamas. ir aš noriu tą atvirai pripažinti, dėl to revoliucija ir kilo. Ir mes dabar bandome padėti ištaisyti, siekime, kad visi egiptiečiai dirbtų kartu, pirmiausiai kaip Egipto piliečiai, o po to kaip, kaip kas tinkamas. Tam reikia, kad žmonės suprastų, kaip demokratija veikia, kokios yra demokratijos galios ir ribos, tiek ribos valdžiai, tiek ribos žmonėms. Ir iš tiesų klausimas ne kaip mes uh, turime susitarti tarpusvėje, o kaip mes turime nesusitarti tarpusvėje ir kaip elgtis tuomet, kai nesusitarėme. Uh, Mes pradėjome 2011 metais imdamiesi netinkamų žingsnių, užuot pirmiausiai parengę konstituciją, kurie apibrėžtų mūsų tapatybę ir po to rengti rinkimus, kuriuose galėtume vieni su kitais konkuruoti. Mes pirmiausiai surengėme rinkimus ir išsirinkome tą politinę jėgą, kuri Mm, buvo veikiau dezintegracinio pobūdžio, o nestengiasi suvienyti visus Egipto žmonės. Po 2011 metų praėjus mažiau nei 2,5 metų įvyko beveik identiškai antroji revoliucija, žmonės išėjo į gatves, kilo grėsmė šalies stabilumui ir kariškiai privalėjo įsikišti tam, kad uh, tai neįvyktų, prezidentas paliko savo postą ir tuo metu ir aš atvirai noriu Jums pasakyti, kad šios aplinkybės tikrai nėra įprastinis ir <clears throat> aplinkybės tikrai buvo išimtinio pobūdžio. Tačiau tų veiksmų buvo imtas reaguojant į tai, kas vyko Egipto gatvėse. Ir po to mes e, patvirtinome tam tikras kelio gairias, mes pirmiausiai parengėme konstitucijos projektą ir e, po to nusprendėme rinkti parlamentą, prezidentą ir e, tokias gairias patvirtinę. Mes tengiamės nutiesti kelią ateičiai. Ir tas, e, tų gairių mes laikomės nuo praėjusių metų Liepos mėnesio, kuomet šis e, kelio gairių planas buvo patvirtintas, jį rengiant dalyvavo įvairūs suinteresuoti subjektai. Egipto pirmasis žingsnis buvo tas, kad žengtas, e, kad e, aukščiausio teismo vadovas buvo paskirtas laikinu šalies prezidentu ir po to buvo įsteigtas komisijos rengimo komitetas, kuris parengė maždaug prieš mėnesį konstituciją, po to vyks prezidento rinkimų ir prezidento rinkimai pirmąją gegužės savaitę, jeigu reikės antrojo rinkimų turo, jis vyks birželio pradžioje ir iki vasaros pabaigos bus išrinktas parlamentas, o tai reiškia, kad uh, rūdienį maždaug arba uh, ankstyvą rūdienį arba uh, vėliau šiek tiek uh, bus išrinktos visos šalies institucijos. Uh, Siekiant žekinti žmonių ateitį, e, būtina užtikrinti tam tikrą saugumą, viešąjį saugumą, nes negalima vysti ekonomikos nesaugioje aplinkoje. Ir šiuo metu mes esame tapę tam tikrų e, teroristinių išpolių taikiniais tapę, pavyzdžiui, Nilo deltoje arba kitose Egipto vietose. Ir kyla klausimas, kaip reikia reaguoti į šios iššūkius, nepažeidžiant demokratijos principų ir šią sudėtingą pusiausvyrą mes bandome štikrinti. Demokratija suteikia teisių, tačiau ji taip pat nustato ir tam tikras veiksmų ribas e, ir kol tos ribos nėra peržengiamos, tai galima naudoti savo turimomis teisėmis. Būsimas šalies prezidentas pradės eiti pareigas birželio mėnesį ir jis e, turės spręsti ekonomikos gavinimo, saugumo stiprinimo ir žmonių suvienijimo problemas, siekiant vėl apibrėžti mūsų bendrą politinę tapatybę, o bendrą tai nereiškia visiškai identišką tapatybę. Taip pat e, ta, ta tapatybė turėtų būti tokia, kad mes e, visi turėtume surasti savo e, pačių vietas po to bendruoju skėčiu ir sugebėsime išspręsti savo ginčius. Aš esu tikras, kad šis procesas baigsis sėkme, esu tikras, kad sukursime demokratiją ir Tokio mano užtikrintumo priežastis yra ta, kad aš iš tiesų mačiau ir įsitikinau, e, kokiu ryštingu veiksmu egiptiečiai gali imtis, siekdami patys nulemti savo ateitį ir jie tikrai nesisakys e, savo geresnės ateities troškimų. Taip pat esu užtikrintas ir dėl to, kad mes nebandome kažkokią unikalią demokratiją savo šalyje kurti, nes demokratijos tendencijos yra bendros ir mes dabar egiptiečiai bandysime pritaikti savo šalyje, tas procesas nebus lengvas, mes susidursime <clears throat> jo kelyje su nemažai problemų, tačiau e, manau, kad kuomet bus užtikrintas visiškas saugumas šalyje, nebeliks smurto, tai ir ta bendroji tapatybė šalyje Egipte bus kuriama greičiau siekdami tenkinti savo ekonominius poreikius, turime per mes 10 metų pasiekti, kad ekonomika auktų nuo 8 iki 10 procentų per metus, nes šalies gyventojų skaičius padidėja milijonų asmenų per 9 mėnesius ir šiuo metu ekonomika auga maždaug 2 procentais. Ir e, šios skaičius palyginę matysite, kiek e, turime pasivyti dar e, ekonomikos augimo procesą, kokiu mastu. Galime tą padaryti, vertinant padėtį regione ir galime tą padaryti, apibrėžus tvarkydami šalies viduje, apibrėždami savo tapatybę ir vertinant padėtį už mūsų sienų į rytus, į vakarus ar į pietus visos kaiminės šalis patiria problemų. Švykau prašydamas jūsų paramos, raginamas jūs bendradarbiauti, turint omenyje, kad ketvirtadalis artimųjų rytų gyventojų gyvena Egipte ir e, įvykiai Egipte turės įtakos ne tik visiems e, artimiesiems rytams, tačiau taip pat ir jums, nes niekas iš mūsų negyvename izoliuotose bendruomenėse. Situacija nėra tokia kaip prieš šimtą metų, <clears throat> nes jūsų veiksmai e, ir darbai kiekvieną dieną ir diskusijos yra mano vaikų matomi po dviejų sekundžių. Ir jie kyla, jiems kyla vairių klausimų, kodėl vienai par kitaip elgiamasi su vienu ar kitu asmeniu. Egiptas e, ateitie ne tik didžiuosi savo 7000 metų senumo istoriją, tačiau manau, kad e, daugiau dėmesio skirsiu savo ateičiai ir kalbėsiu su jumis ne vien tik tai apie piramidės ir faraonus. Aš e, atvykau apsirengęs atvirai kalbėtis su jumis, diskutuoti, sakyti klausimus tiek ilgai, kiek esate pasirengę klausyti jūs mano atsakymą. Pana Marija Davidžas. Ministra. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministra. Iš tikrųjų, dabar man tie e, tikra garbė e, dalyvauti Mašreko delegacijoje ir Egiptas yra tikrai mūsų e, pagrindinis prioritetas, pagrindinėse diskusijose ir labai smagu, kad sutikėte galimybę dabar pasidalyti mintimis su jumis. Dabar iš karto perėsiu prie pagrindinių klausimų. Jūs e, įsivaizduojate, e, kaip e, mes esam sunerimę, šokiruoti būtent tų žinių, kurias, kurias gavome praėjusią savaitę. Netgi atsižvelgiant į tai, kad visose savo visuomenėse mes matome pagrindinį principą, kuris turi būti gyvenintas, tai būtent, kad valdžios institucijos turėtų būti atskirtos nuo teisminės valdžios. valdžios Mes e, e, iš viso pasaulio sulaukime daugybę kritiko. E, tai čia ponios Paško kaip tik tai ir paminėjo, tai ir kaipgi mes dabar elgsime su dabartinė situacija, kaipgi mes pakeisime atitinkamas nuostatas atitinkamuose teisės aktuose, kad ta, tos bausmės būtų kažkaip pakeistos. Tačiau Iš esmės tie teismo nuosprendžiai buvo priimti per trumpą laiką. Ir ne, ne, nesižvelgiant į patį sprendimą, į pačius nuosprendžius, kuris mums yra nepriimtinas. Vienas klausimas kyla, kurį mes keliame nuolat savo. Kaip, kaip Egiptas, jūs sakėte, kad žinoma, dabartinis prezidentas bus būsimasis Egipto prezidentas, kaip jūs galite sukurti toleranciją visuomenėje, jeigu, jeigu yra tam, toks susiskalimas, susipriešinimas ir, ir tokios abejonės. Ankstesnis valstybės prezidentas, net jeigu jisai nebuvo demokratiškai nusiteikęs savo prezidentavimo metu, jisai dabar pateko į kalėjimą ir šimtai mirties bausmės nuosprendžio buvo paskelbti. Mes matome, taigi, koks naujas e, Egiptas yra dabar, bet mes tikimės iš naujos konstitucijos, kad tas naujas Egiptas bus geresnis. Taigi mes dabar kalbame su jumis kaip, su, kaip Egipto draugai, bet kažkas turi keistis. Aš manau, kad visų pirma jūsų naudai. Pirmiausia, tik tai dėl jūsų e, e, turėtų, turėtumėte kažką keisti. E, žinoma, teismų valdžia yra nepriklausoma, bet reikia reaguoti vis dėlto į tarptautinę kritiką. Nes kitų atveju jūs grįžite į, į ankstesnę kas nepadėtė, su kuria susidūrė ponas, susidūrė ponas Mubarakas, nes galiausiai jūs būtent gynėt e, tas problemas, kuris ką tik minėjote, taigi tos, e, e, tos iš esmės nesutarimus, nes aš politikų tikrai nenorėčiau būti Egipte. Nes gimstamumas yra didelis, yra gamtos iš, išteklių nėra, sakykime, Turizmas e, yra vienas pagrindinių e, pramonės, e, viena pagrindinių pramonės šakų, taigi ir, ir į emigrantus siunčiamas perlaidas, taigi, taigi reikia į tai atsižvelgti. Ir praėjusią savaitę mes būtent žinojame tas šokiruojančias žinias, todėl, todėl labai smagu jūs matyti čia ir mes ir tai toliau dirbsime, bendradarbiausime su jumis. Ačiū, panė Slavranka. Dėkui, panė pirmininkė. Sveikinu atvykus į Europos parlamentą, ponė ministrė. EPP partijos vardu Norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į AFET komiteto posėdį. Noriu pasakyti, jog Egiptas yra labai dinamiškas ir labai teigiamas mūsų bendradarbiavimo partneris. Egipto istorija yra tūkstantmetė ir tai yra strateginės svarbos e, valstybė mums. Jinai yra labai iškili valstybė arabų pasaulyje ir viskas, kas vyksta Egipte, daro įtaką stabilumui vidurio ir artimuosiuose rytuose. Aš e, atkreipiu dėmesį, jog jūs e, sakėte, jog Egiptas dabar 21 amžiuje ieško savo politinės tapatybės. Aš manau, kad ES turi siekti stabilumo, demokratinio pereimo e, tikslų, įtraukiančio visas e, politinės e, jėgas ir pagrindinių teisių e, gerbimo principais. Ponas Pašku, ponas David kalbėjo apie mirties bausmės, 529 asmenys, kurie prijautė e, mus, musulmonų brolyjei, e, buvo nuteisti ir, ir, ir kai kurie kiti yra teisiami. Norėčiau paklausti kokia dabar yra ekonominė padėtis Egipte. Ir taip pat norėčiau e, paklausti jūsų, kokie yra jūsų planai, turint omenyje būsimus e, rinkimus į parlamentą, o e, rinkimai į prezidento postą vyks e, gegužės pabaigoje 26-7. Pone Gomeš. Pane ministrė, kaip mano kolega, pas, kolega pasakė, mes iš tikrųjų net neturime prisiminti, koks dydis yra Egiptas. Mes visą tai mokėmės pradinėje mokykloje. Mes žinome ne tik tai apie Egipto istoriją, bet ir apie tai, kad e, Egiptas daro didelę įtaką arabų pasauliu. Tai yra mūsų kaiminė šalis, jis svarbi ir mums. Tai būtent e, šalis, kuri e, sieja viduržėmio jūrą. Todėl tai, kas vyksta jūsų šalyje, mums yra svarbu. Jūs kalbėjote apie dvi revoliucijas per pasarojus trejus metus. Tai jau sutinkame. Mes e, labai susidomėję e, ir solidariai e, stebėjome Egipto žmonių kovą Tahryro aikštėje už laisvę ir demokratiją. Tačiau a, iš tikrųjų pabaiga buvo, kaip sakykime, perversmas. Na, prieš 40 metų mes taip pat patyrėme tokį valstybės perversmą. Tai, bet klausimas yra, kurgi šitas perversmas veda? Ar e, jis prideda daugiau demokratijos, ar jis gražina mus į praeitį? Ir dėja, e, turiu pasakyti, kad tai, ką mes matome, iš tiesų yra žingsnis atgal. Ir tai Tai ne tik e, tie 529 mirties bausmė nubausti žmonės, kur, sakykime, jie buvo nuteisti nesilaikant pagrindinių principų dėl e, teismo nepriklausomumo. Ir šita nauja konstitucija iš tiesų suteikia kariniai valdžiai visas galės civilių gyventojų atžvilgių. Mes matome, kad e, yra milžiniškas karinis biudžetas, kad e, gynybos ministras yra e, pasirinktas būtent iš šio kariškių luomo ir kad civiliai nukenčia dabar nuo šios situacijos. Ir kad nėra remiamasi pagrindinio principo, tai būtent atskirti valdžias. Tai kad taip, e, e, prezidentas gali e, skirti parlamento 25 procentus. Tai irgi mums nesuprantama. Taigi aš manau, kad iš tiesų tas faktas, kad didžioji Egipto piliečio dalis pritarė šiems, šiems pokyčiams, dar nepateisina fakto, kad yra persiekėjama atitinkama kita mažesnė dalis, tai yra kaip ir musulmonų brolyje. Tai yra demokratijos taisyklė. Je, jeigu jūs getozuojate, getizuojate arba e, išstumėte iš visuomenės tam tikrą visuomenės dalį, tai iš tikrųjų sukeliate tik daugiau problemų. Tai nėra receptas kaip e, nedemokratinėmis e, priemonėmis išstumti musulmonų brolyje iš visuomeninio gyvenimo. Tai iš tikrųjų man tai kelia didelį susirūpinimą, todėl e, mes matome, kad beduinai, pavyzdžiui, marginalizuojami e, žmonių, e, prekyba žmonėmis vystoma, sakykime, pasienė su Izraeliu. Na, žinoma, galbūt čia atsakingos ir kitos šalis, bet mes nematome pagerėjimo bendros situacijos. Na, pavyzdžiui, ir situacija žiniasklaidoje. Al Jazeera žurnalistai, blogeriai, žurnalistai iš Egipto yra taip pat kalinami. Bet dėje, ponė ministrė, iš tikrųjų man tai nesukelia jausmo, kad tai, ką jūs vadinate antroji revoliucija, o mes vadiname valstybės perversmu, e, prisideda prie demokratijos. Man atrodo, kad atvirkščiai. Mes, jūs tolstate nuo demokratijos. Man labai smagu, kad jūs e, atvykote dabar su e, ES Afrikos valstybių viršūnių sustikimo atstovais, aš norėčiau paklausti jūsų visų pirma būtent, būtent tame kontekste, kad E, kad piet, piet, iš pietų Sudano žmonių vis daugiau atvyksta į Egiptą. Kaip jūs e, tvarkotės su šią situaciją? Na, iš tikrųjų dabar e, labai smagu, kad mes e, galime pasveikinti Egipto užsienio reikalų ministrą. E, pas mus aš e, dabar norėčiau kreipti dėmesį į tai, kas buvo priimta, e, būtent e, priimas naują konstituciją. Aš manau, kad e, tai yra žingsnis demokratijos linkme, bet demokratija turi išaknyti visose visuomenės sferose. Jūs žinote, nusipelnote paramos, bet kaip jau panas Davy, kaip panas Lavranka, kaip panas Gomiš sakė, iš tikrųjų masinės mirties bausmės jos neturi poveikio man. Uh, mano šalyje, tai ES, mes panaikinome mirties bausmę, o kai kurios valstybės e, moratoriumą taiko, sustabdė mirties bausmės taikymą. Tai yra strateginė, strateginė e, problema. Iš tikrųjų, ar iš tiesų moratoriumas toks negalėtų prisidė, padėti Egipto visuomeniai išvengti susipriešinimo? Ačiū, ponė, ponė Tanukai. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, aš norėčiau pasveikinti ECR vardu, konservatorių formistų grupės, e, frakcijos vardu, e, užsienio reikalų ministrą iš Egipto. Iš tiesų, e, Egipto. E, e, Klausimas mums yra labai svarbus, ypač e, e, todėl, kad jūs esate ryšys e, tarp ES ir arabų pasaulio. Iš tiesų, tos, tos bausmės arba persekėjimas tautinių arba religinių mažumų yra nepriimtinas, ypač koptų krikščionių persekėjimas. Tai, tai aš jau nekartą girdėjau savo rinkimo apygardoje. Iš tikrųjų, man, to, man bent jau, aišku, kad. A, turėtų būti laikomasi demokratijos principų ir neturėtų būti taikomi atitinkami e, draudimai religinių pagrindų. Tai, pavyzdžiui, e, e, kaip pavyzdžiui, Saudo Arabijoje arba kitose valstybėse. Žinoma, labai svarbu, kad Al-Qaidos grėsmė būtų panaikinta, bet, bet netokiamis priemonės. Na, tos mirties bausmės jau buvo minėtos, 529 musulmonų brolyjos nariai turėtų būti nubausti mirties bausmė. Uh, Bet e, aš e, vis dėlto norėčiau paskatinti jūsų vyriausybę e, taikyti būtent žiniasklaidos laisvę žymiai plačiau. Nes kai, kai, kai kuriais atvejais, kad Al Jazeera žurnalistai nukenčia nuo tokio požiūrio, kaip į Al Jazeera kaip į teroristinę organizaciją, nes Al Jazeera anglų kalba aš, pavyzdžiui, stebiu e, Londone. Aš kai kuriais atvejais, e, kai kurios valstybės, e, pavyzdžiui, skleidama informacija per Al Jazeera, Kataras prisideda prie to, kad, sakykime, teikia skleidžiama informacija ar propaganda apie, apie Siriją. Bet aš manau, kad kai kuriais atvejais e, žurnalistai nukenčia nuo e, teikiamos teisingos informacijos, kai, kai pavyzdžiui, e, Al Jazeera žurnalistas arba, arba ketvirto BBC kanalo žurnalistas nukentėjo ir jo profesinis gyvenimas buvo sugriautas todėl, kad jisai buvo nubaustas už savo reportažus. Aš sakyčiau, kad turėtų būti netaikomos bausmės Al Jazeera žurnalistams sankcijos. So, minister... Labai ačiū. Ministrai, jums žodis atsakyti klausimus. Ačiū tiek už klausimų gausą, tiek už e, jų išsamumą. Manau, kad e, turėjau atvykti jau anksčiau su jumis susitikti. Ir tie klausimai man dar kartą patvirtina šio susitikimo svarbą, nes tikrai matau aišku susidomėjimą tuo, kas vyksta. Ačiū už nuoširdžius klausimus, pasistengs nuoširdžiai juos atsakyti. Noriu, e, kad būtų traukti posėdžio protokolą, kad nėra priimta jokio sprendimo 500 žmonių nubausti mirties bausme. Tai, kas įvyko, buvo priimtas teismo sprendimas šių žmonių bylas nusiųsti muftijui ir gauti atitinkamą jo vertinimą, ar būtų galima jiems taikyti mirties bausmę, ar ne, teismo sprendimo e, nuteisti asmenį šios mirties bausmė nėra. Nepaisant to, buvo priimtas rimtas sprendimas e, paklausti muftijaus e, nuomonės, aš neneigiu ir nenoriu jūsų klaidinti. Tas sprendimas yra iš tiesų rimtas, tačiau galutinio nuosprendžio mirties nėra. Kitas dalykas. Jeigu asmenys nedalyvauja bylos svarstime, jie gali būti nuteisiami mirties bausme, tačiau ta bausmė nėra vykdoma negali būti vykdoma, kol e, asmens, e, nedal, asmens nedalyvauja, asmenys nedalyvauja teismo posėdėje ir, ir e, kai asmenys yra atven, atvesdami teismo, jų byla yra persvarstoma, persvarstoma, taigi 370 asmenų teismo posėdėje nedalyvavo, netgi jeigu muftijus e, nuspręstų, kad verta juos nubausti mirties bausme, tai e, tie asmenys negalėtų būti ta bausme nuteisti, kol jie nebūtų rasti ir jų byla nebūtų iš naujo išnagrinėta. Kadangi aš esu vykdomosios valdžios atstovas, negaliu komentuoti e, teismų sprendimų. Tačiau <clears throat> noriu pasakyti, kad vyriausybė ir generalinis prokuroras paskelbė atitinkamus pareiškimus, kuriuose paaiškinama proceso eiga ir mes vadovaujamės teisės viršinybės principu, paaiškinome, kad teismo nuosprendis nėra patvirtintas, netgi gav, gavęs muftijaus įvertinimą. Teismas e, turės priimti galutinį nuosprendį ir dar bus galimybė du arba tris kartus apskūsti teismo nuosprendį, tiek procesinę jo dalį, tiek e, paties nuosprendžio turinį ir niekas negalės daryti e, šiam procesui jokios įtakos iš vykdomosios valdžios pusės. Tik pasibaigus apeliacijos procesams <clears throat> šalies prezidentas galės nuspręsti ar patvirtinti teismo nuosprendį ar ne. Taigi procesas, kuris mūsų laukia, tikrai bus pakankamai ilgas, e, galutinis sprendimas turės pereiti kelis teisinius lygius, kol jis pasieks vykdomosios e, valdžios kokią nors instituciją, jeigu apskritai pasieks. Norėjau tą paaiškinti, nes e, man, matau, kad informacija, kurią turite, nėra visapusiška. Žinoma, ši byla yra labai rimta, klausimas yra labai rimtas, tačiau dabartinėmis aplinkybėmis turime suvokti, kad niekas dar nėra nuspręsta, netgi jeigu teisėjas atitinkamą nuosprendį priimtų, būtų galima jį apskūsti apeliacinę tvarką ir tik apeliaciniams teismams patvirtinus mirties nuosprendį vykdomosios valdžios atstovai, e, jeigu būtų patvirtinta mirties bausmė, galėtų šį nuosprendį uh, dar kartą patvirtinti arba jį atmesti. Na taip jau yra, kad Egipte mirties bausmė yra taikoma ir kol e, ta tvarka nebus pakeista, tai mirties bausmė e, ir išliks kaip e, viena iš bausmės rūšių Egipte, tačiau tikrai aš nesu nustebęs ties jūsų pateiktais skaičiais, kuriuos minėjote. Tas klausimas buvo apie tai, ar galime tęsti šalies demokratinimo procesą, jeigu musulmonų brolyjos nariai yra kaltinami vyres nusikaltimais ir teisiami. Aš galiu suvokti jūsų klausimų priežastis, nes visose šalise, kuriams jūs atstovaujate, manau, kad teroristai teroristų grupuočių nariai yra teisiami. Ir nesvarbu, ar jie atė asmenys yra pasauliečiai, ar kairieji, ar dešinieji, visiems jiems galioja įstatymai. Nes e, demokra kuriant demokratiją būtina remtis teisės viršenybės principų ir visiems būtina užtikrinti sąžiningą teismo procesą, tačiau e, niekas negali būti aukščiau įstatymo ir <clears throat> tikrai nereikėtų dabartinių procesų, kurie vyksta, vyksta Egipte, vadinti nedemokratiniais. E, svarbiausia, kad viskas vyktų užtikrinant teisės viršenybę. Dabar kilo klausimas, kokiu veiksmu ES galėtų imtis. Galbūt greičiau atsakysiu šį klausimą viena iš galimybių būtų padėti mums tapti geresniais egiptiečiais, nenorint mūsų sueuropietinti. Nes mes esame egiptiečiais ir mes netapsime niekada europiečiais. Ir tikrai mes e, E, nesitaikstysime su bandymais mums e, iš kitos nors pasaulio dalies, kokios nors kitos pasaulio dalies, ypač iš Europos, primesti tam tikrus tarptautinius standartus tariamus. Taigi, todėl jūs turite labai apdairi pasirinkti priemonės, kurias pasitelkus mes savo šalyje galėtume pradėti taikyti e, atitinkamus parametrus ir jais vadovautis. Iš tiesų galėtumėte e, tikrai mums padėti gerinant įvairius e, administracinius vyriausybės institucijų gebėjimus, parlamento institucinius gebėjimus. Kalbant apie ekonominius klausimus, šios rytyje patirime didelių sunkumų ir, kaip minėjau, mums būtina kuo greičiau atkurti saugę ekonominės raidos, ekonomikos vystimosi aplinką ir šį tikslą pasiekti bus labai sudėtinga. Parlamento rinkimai vyks vėliausiai vasaros pabaigoje ir noriu dar kartą pabrėžti tai, ką nesiniai pasakė prezidentas Mansūra. Kiekvienas egiptietis privalės laikytis konstitucijos nuostatų ir jeigu nesivadovaus smurtinėmis priemonėmis savo veikloje, galės dalyvauti šalies politinėme gyvenime. Tie, kurie nesilaikys konstitucijos ir griepsis smurto, negalės dalyvauti šalies politinėme gyvenime diskusijos dėl valstybės perversmo buvimo ar nebuvimo. Aš diplomatinėje tarnyboje dirbu 35-37 metus, jau net neatsimenu kiek ilgai tai trunka. Tačiau egiptiečių apimtis tikrai yra pakankamai ilgalaikė. Ir nenorėčiau dabar leistis į diskusijas dėl valstybės perversmo ar ne. Aš kalbėjau apie skirtinės aplinkybės, kuomet žmonės išėjo gatves ir kariškiai turėjo įsikišti, tačiau kuomet antroji, ant, antroji revoliucijos dalis yra apibūdinama kaip valstybės pervešimas, o pirmoji ne, tai man truputėlį keista yra. Nes ypač antroji atveju skirtingai nei pirmoju, e, kariškiai valdė tik tai tris dienas, tuo tarpu pirmojų atveju valdė pusantrų metų ir niekas nevadino to valdymo valstybės perėsmą. Tačiau dabar mes rengiame naują konstituciją, rengiame naujus rinkimus ir bandome sukurti mūsų naują visuomenę. Įvertinant skirtingus jūsų šalių įstatymus, konstitucijas, visose atsispindi jūsų nacionalinė patirtis, kitaip tariant, tos šalis, kurios išgyveno sunkes rimtas tragedijas, teroristų išpolius, e, šalies skilimus ir panašiai. Jūsų konstitucijose užfiksuotas atitinkami saugikliai. Ir mūsų konstitucijoje tie saugikliai taip pat yra numatyti, nes buvo bandoma iš mūsų visuomenės atimti jos tapatybę vienu metu. Tačiau noriu aiškiai pasakyti, kad kalbant apie piliečių teisės, tai tas dabartinis konstitucijos skyrius tikrai yra visą galvą aukštesnis ir geriau parengtas nei ankstesnės, ankstesnės konstitucijos. Mm, kalbant apie tam tikras garantijas kariškiams, konstitucija aiškiai parašyta, kad jos bus taikomos tik tai per dvi būsimas kadencijas, nes atsižvelgiant į tai, kas įvyko ne per seniausiai, mes nenorime, kad kiltų uh, uh, tam tikrų nepatogumų nusistovėjusiai profesionaliai uh, kariškių sistemai. Tačiau tai truks tik dvi kadencijas. <clears throat> Kalbant apie tam tikrų pareigūnų paskirimus. Turime aiškiai atsižvelgti, kad Egipte yra 90 procentų musulmonų, 10 procentų krikščionių, e, veikia pakankamai gilės tradicijas, mes turintis moterų judėjimas ir jūs puikiai žinote, kaip nelengvai vyksta rinkimai. E, moteris naudojasi e, lygiomis teisėmis, pavyzdžiui, darbo rinkai, tačiau jos nėra taip lengvai renkamos į parlamentą, kaip ir mažumų atstovai, kurių teisės darbo, rinkose, dar, darbo rinkoje yra vienodos arba vyriausybėje, pavyzdžiui, užimti pareigas, tačiau jo mažumos atstovai nėra taip lengvai išrenkami. Taigi parlamentas pagal tradiciją gali paskirti tam tikrus parlamento narius, tam, kad būtų užtikrinta galimybė geriau atstovauti moterims ir mažumoms. Buvo e, minimi karinių teismų vykdomi teismai. Perskaitykite konstitucijos tekstą, jame aiškiai parašyta, kad civiliai negali būti teisiami karo teismuose išskyrus pagrindinė nuostata, kad civiliai negali būti teisiami karo teismuose, išskyrus tais atvejais, kuomet jie užpuol, už, jeigu jie užpultų tam e, e, tikrus karinės paskirties objektus. E, yra aiški nuostata. Aš nenoriu teikti, kad konstitucija, kurią mes dabar rengiame, e, tuo perinimo laikotarpiu tarp e, dviejų revoliucijų tikrai nėra tobula, tačiau jūsų konstitucijos taip pat nėra tobulos, juose galima aptikti silpnų vietų. Ir aš atvirai tą kalbu. Ir mūsų konstitucija yra lygiai tokia pati, tačiau tikrai daug geresnė už palyginti su ta, kurią turėjome anksčiau. Aš dabar labai atidžiai rinksiuosi žodžius. Noriu pasakyti, kad visi, kurie į pirmą vietą stato nacionalinę tapatybę e, ir e, laikysis gerbs konstitucijos nuostatų ir nesims smurto, ras savo vietą Egipto. E, ateities e, <clears throat> politinio gyvenimo struktūrose. Tie, kurie nesilaikys konstitucijos ir naudos smurtą, tokios vietos negalės rasti. Jūs minėjote musulmonų brolyje. Jūs puikiai suprantate, kad e, musulmonų brolyjos ideologija yra <clears throat> paremta atskirtimi, o ne įtrauktimi. Egipto vyriausybė paskelbė musulmonų brolyje teroristų organizaciją. Taip, tai buvo padaryta, tačiau ar jūs kertate galvą savo šalių vyriausybėms ir jų nariams, kurie paskelbė tam tikras teroristų organizacijas teroristinėmis. Aš tikrai negalime tikėtis, kad organizacija, kuri nori sugriauti valstybę, gali e, laikytis įstatymu dėl Sinajaus pusėsalio gyventojų. Ten yra daug problemų ir mes bandome dabar laipsniškai jas suspręsti įgyvendinami įvairius projektus, ne e, visose Sinajaus pusėsalio vietose, tačiau tam tikrose jo dalise. Žiniasklaidos padėtis. Mes e, dabar esame evoliucijos procese ir turime jo eigoje apibrėžti, kas galima, kas negalima viešumo prasme. Čia visuomet liks tam tikrų klausimų. <clears throat> E, kurios, e, kurie bus ginčytini susiję su žiniasklaidos žurnalistų darbu, tačiau palikime šios klausimus įspręsti teismams ir aš noriu pasakyti, kad mūsų spauda iš tiesų yra pakankamai vieša, atvira, yra daug kritikos išsakoma valdžios atžvilgių ir e, iš tiesų mano adresu yra e, žiniasklaidoje pateikiama daug informacijos, kuri nieko bendra neturi su tiesa. Tačiau kalbant apie informaciją pateikiamą apie būsimus kandidatus į šalies prezidento postus. Tai e, manau, kad mums reikia šiek tiek laiko. Dėl Nilo vandenų pasidalymo, puikus klausimas. Apibendrinant problemą, kuri yra labai sudėtinga, noriu pasakyti, kad Etiopija, Egiptas ir Sudanas negali pasiekti savo tikslų e, nebendradarbiaudami tarpusavį. Mums reikia e, visiems daugiau kai kurių dalykų. Pavyzdžiui, Etiopija reikia daugiau plėtros, Sudanui reikia vandens. E, mums taip pat, taigi turime bendradarbiauti tarpusavėje tam, kad visos trys šalis turėtų iš to naudos, reikia iškoti naujų šaltinių, reikia gyvendinti ekonomikos vystimo projektus ir tai yra įmanoma. Neįmanoma yra taikstyti su tuo, kad viena šalis e, esate prie Nilo baseino ignoruotų kitos šalies interesus. Pagal tarptautinę teisę negalima įgyvendinti priemonių, e, kurios būtų žalingos e, žemupėje upės esančioms valstybėms. 95 procentai Egipto vandens yra gaunama iš Nilo, 85 procentai iš e, mėlyno žydrojo Nilo. Jeigu mes veiksmingiau naudotume Nilo vandenį, iš tiesų mes e, Nilo vandenį naudojame veiksmus kartus, panaudojame jį prieš jam grįžtant į upės vagą. Taigi, mm, e, mums reikia labai rimtai dėrėti su kaiminėmis šalimis, e, galima rasti problemos sprendimą, tačiau tikrai negalima e, taikstyti su to, kad sprendimas būtų naudingas vienoms šalims, o kitoms žalingas. Kalbant apie mirties bausmės moratoriumo taikymą. Visi šie klausimai yra sprendžiami praktiškai, tačiau kol kas neturime parlamento, kuris galėtų pakeisti galiančius įstatymus. Pirmiausia, reikia surinkti parlamentą ir po to palaukti ir pažiūrėti, ar jie norės šį įstatymą pakeisti. Šiuo metu mirties bausmė yra sudedamoji mūsų teisės sistemos dalis ir suprantu jūsų susirūpinimą turimais skaičiais. Tačiau, kalbant apie šariato teisės nuostatų taikymą mūsų konstitucijoje, labai trumpai mes labai atsargiai bandome apibrėžti mūsų teisės sistemos pagrindus, kadangi, e, tarkime, e, kalbant apie baudžiamąją teisę, jos nuostatos, e, e, kurios kažkaip yra siejamos su religija, tai e, jos yra taikomos kiekvienos religijos atstovams, kiekvieno tikėjimo atstovams atskirai atsižvelgiant į jų e, E, religinė priklausomybė dėl jūsų minėtos žurnalistės e, atvejo dirbusios e, Al Jazeera televizijoje nieko apie tai negirdėjau. Aš pasistengsiu, kad mano tarnybos šio klausimu užsimtas, mes apie tai nieko negirdėjau. Ačiū, jeigu būtų papildomų klausimų, galite jūs dabar užduoti. Mr. Salafranca. Uh, Mr. President, thank you very much. I would like to, Mr. Minister, I, I was... Uh, Pane Salafranca, aš norėjau paklausti, uh, eh, pono ministro. Uh, dėl to, kadangi bus rinkimai būtent Egipte. Taigi, birželio, ne, tai yra Liepos 16 diena, 2014 metais. Mes turime paskelbti, tai tada bus priimta konstitucija, tada mes paskelbsime parlamento rinkimų datą. Taigi, e, dar prieš tai turėtume gal paskelbti šitą datą, jeigu mes paskelbsime, bet mes paskelbsime tą datą e, Liepos 16 dieną. Iš tikrųjų, vasaros viduryje yra ramadanas, yra atostogos, ir paprastai yra šeši mėnesiai arba du mėnesiai numatyti būtent rinkimų kampanijai. Aš spėju, kad parlamento rinkimai vyks rūpjūčio mėnesio pabaigoje arba rugsėjo ar iki spalio mėnesio, bet ne vėliau. Bet paprastai pirmosios yra spalio pabaigoje. Bet Iš esmės, bet mes neturime e, nukelti šito paskelbimo rinkimo vėliau negu Liepos 16 dieną. Taigi ačiū, ministra, ačiū už jūsų pranešimą. Jūs e, akivaizdžiai pamatėte, kad iš tikrųjų susidomėjimas jūsų šalimi yra didelis, mes tikimės susitikti su jumis dar kartą, galbūt tada bus daug, e, daugiau atsakytų klausimų negu dabar. Well, colleagues. Mėly kolegos. Taigi perėsime dabar prie kito darbo atvarkės punkto, tai ir galutinė ataskaita dėl Europos parlamento ad hoc delegacijos vykdymo žurnalistų teismų Turkijos stebėsenos pristatymo. Atsiprašau, bet mes dabar kaip tik dalyvavome posėdėje. Taigi, Būtent dabar nagrinėsime tik žurnalistų teismų stebėseną. Taip, kurią vykdė ad hoc delegacija. Penki nariai sudarė šią delegaciją, jie vadovavo panas Jaroslavas Valencija. Taigi aš norėčiau pakviesti a, pana Valenciją pristatyti ataskaitos rezultatus. Taigi ačiū, panė pirmininkė. Iš tikrųjų, ataskaita atsispindi darbas, kuris buvo atliktas per, pas, per pasarosius dviejus metus, atsižvelgiant į e, dabartinius teisės aktus. E, ši, šią delegaciją sudarė pirmininkų suėga, tai būtent jinai buvo skirta e, stebėti žurnalistų teismų Turkijoje. Nadiras Akmedas ir Akmedas Sikas būtent buvo stebimi, tai būtent panas Albertinė, ankstesnis užsienio reikalų komiteto pirmininkas. A, E, paprašė dalyvauti tokioje, tokioje delegacijoje. E, ir taip pat ponė Flodor. Taigi, e, delegacija stebėjo kai kurios teismus Turkijoje, tai būtent ir per tą laikotarpį, kuri, kuris apimamas ataskaitoje, mes apžvelgėme objektyviai apžvelgti situaciją, taigi buvo susitikta daug kartų su e, gynėjais, e, su e, pačiais galinamaisiais, su advokato asociacija, pilietinės visuomenės atstovais, žmogaus teisės apsaugos organizacijomis ir taip pat su Turkijos vyriausybės bei Europos komisijos atstovais. Taip, taip pat buvo stebimi atitinkami teismų sistemos pokyčiai, būtent, kad delegacija dalyvavo stebėjimo misijoje Turkijoje. Taigi e, gavome naujas informaciją iš žurnalistų, iš oficialių institucijų. Taigi, da, atsižvelgiant į, į tai, kad buvo daug pateikta e, išsamios informacijos, aš apsiribosiu tik tai kai kuriais e, pastebėjimais. Taigi, buvo tam tikrų abejonių dėl šių teismų nagrinėjimų. Iš esmės 2014 metais e, buvo e, sukurtas komitetas, būtent ginti žurnalistams, e, buvo 2009 metais buvo sukurtas nepriklausomas informacijos tinklas. 2014 metais taip pat Europos žurnalistų federacija dalyvavo būtent šiuose stebėjimuose. Todėl e, būtent sumažėjo tokių teismų skaičius daugiau negu šimtų 2012 metų, e, palyginti su 2012 metų sausio mėnesį. Svarbiausias dėmesys buvo skirtas teismų e, reformai, jos paketui. Tai, Atlikus šią reformą sumažėjo sulaikytų žurnalistų skaičius ir taip pat buvo apribota teisinė bazė būtent tiems sprendimams, arba e, pagal kurios buvo suimami e, žurnalistai. Taip pat e, iki teisminio tyrimo metu vykdomas, vykdomas sulaikimas sumažėjo iki penkerių metų. Turkijos. Tur, tur, teisingumo ministras e, su, e, su atitinkamis e, Europos institucijomis būtent sutarė dėl atitinkamų principų, kurie buvo pagristi žmogaus teisų apsaugą. Mes, mes bendradarbiavame su vienomis institucijomis, siekdami uh, užtikrinti minties laisvę ir uh, suderinti būtent teisingumo uh, sistemų veiklą su Europos žmogaus, te, žmogaus teisų teismo principais. Taigi, atsižvelgiant dabar į šią, šį teismų dažnumą ir apie il, ir ilgą kai teisminį tyrimą ir jo, jo metu taikomą sulaikymą, mes manome, kad ginant spaudos laisvę būtina skirti šiam klausimui daugiau dėmesio. Mes kaip tik Buvome susitikę su e, Turkijos e, teismų sistemas e, atstovais, kurie pritarė tam, kad būtų bendradarbiavimas su ES teismų sistemos atstovais, siekiant šviesti, lavinti, mokyti Turkijos teismus, o tai, tai būtent padėjo pasiekti geresnių rezultatų ypač kaip su Europos taryba. Taigi Turkija a, a, atsakė būtent mm, teigiamai į, į į ES pasiūlymą suderinti e, teismų praktiką, tai būtent remtis geriausią praktiką. Ir e, Europos parlamentas tai atspindėjo 2013 metų rezoliucijoje, tai būtent e, pažanga, Turkijos pažangos ataskaitoje, kad, kad žiniasklaidos pluralizmas ir minties laisvė yra vienas, vienas iš svarbiausių Europos vertybių. Ir nepriklausoma žiniasklaida yra labai svarbi demokratiniai visuomeniai. Ir mes visi tikamės, kad keisi byla ir kit, kitos bylos parodys kad e, Turkijos demokratinės institucijos ir teismų sistema veikia demokratiškai, nepriklausomai ir laisvai. Tai aš norėčiau padėkoti savo kolegams, poniai Flodor, poniai Materai, poniai, poniai Kašmanai ir e, e, ponui Karimui už bendradarbiavimą. Taip pat aš norėčiau padėkoti sekretariatui už atliktą darbą per šiuos pastarosius metus. Ačiū, ponia Valensa, ponia Dafai. Ačiū, vadė pirmininkė. Ačiū panai Valensai už jo darbą, kurį aš žinau, pakankamai sunku atlikti Turkijoje, jis gali tapti netgi labai sudėtingu kai kuriamis aplinkybėmis susikloščius. Čia akivaizdu, kad iš tiesų jūsų ataskaita yra labai svarbi mums ir komisijai, būtent nagrinėjant Turkijos klausimą ir, ir svarstant apie mūsų santykius su Turkija. Aš manau, kad uh, tikrai e, labai yra gerai taikyti e, parlamentinį spaudimą, būtent bendradarbiaujant su Turkija. Ir matome, kad tas spaudimas gali būti netgi veiksmingas. Mes, žinome, suprantame, kad, e, kad laikraščių nedaug yra skaitoma Turkijoje ir atitinkamai e, socialinėmis žiniasklaidos priemonėmis naudojamasi daug daugiau. Ir e, Twitterio bei Facebooko e, naudojimas tikrai yra milžiniškas Turkijoje. Aš nenustepau, kai sužinojau, kad AKP partija savo rinkimų kampanijoje būtent bandė e, apriboti tą naudojimąsi e, Twitteriu ir Facebooku. Bet e, jiems nepavyko galtinai užgneušti socialinių tinklų. Tai tai buvo atkreiptas dėmesys ir visuomenėje. Ir buvo sulaukta, ir dabartinė vyriausybė sulaukė kritikos. Aš manau, kad e, šiuo atveju pagrindinis klausimas yra ne tas, e, kad e, žurnalistai yra įkalinami, bet kaip jau panas Valensas sakė, iš tikrųjų didėja savotiška savo taikoma cenzūra, taip žurnalistai tampa atsargesni žurnalistai nėra gazdinami arba jiems nebūtinai yra grasinama, bet, bet jie tampa atsargesni, jie jaučia bendrą atmosferą, e, tai būtent ir bendrus gauna ir jaučia tos bendrus reikalavimus, kurios kelia e, vyriausybė. Būtent minties laisviai, jos ribojimui. Taigi, žiniasklaidos priemonės e, tampa vis mažiau nepriklausomis arba jos yra perimamos valstybės institucijų. Saba yra puikus pavyzdys. Dėja, galime tik apgailestauti dėl tokių faktų. Ar jūs galėtumėt kažką pasakyti apie žiniasklaidos priemonių priklausomybę arba privatiems šaltiniams arba valstybinėms šaltiniams. Ar, ar iš tiesų e, teisės aktų pokyčiai prisidėtų prie to, kad e, žiniasklaidos priemonės e, koncentruotųsi kažkuriuose vienose rankose arba jos būtų priklausytų privatiems e, subjektams ar valstybinėms. Iš tikrųjų mes tokio patirtimi jau susidūrėme. Ir mes galime e, su Turkija pasidalinti savo gerąją patirtimį, kaip išvengti tinkamų problemų. Ačiū, ponė Dafai. E, kitas kalbėtojas yra panas Kešmanas. Atsiprašau, pirmininkė, kad anksčiau neatvykau į posėdį, dalyvavau e, Jungtinės ES ir Panafrikos parlamentinės asamblėjos posėdį, turėsiu jų grįžti. Aš e, norėčiau pritarti Andriu Dafo išsakytiems būkštavimams, Tangi esu tos pačios delegacijos narys, aš pritariu e, delegacijos, delegacijos parengti toms išvadoms, tačiau puikiai žinote, kad aš nepritariu galutiniam dokumento projektui. E, yra išskirtos jame tam tikros problemos, tačiau nėra siūloma, kaip jas spręsti. Pavyzdžiui, neturiuomenėje galimybę turėti prieigą prie prokuratūros turimų duomenų, e, kardomojo sulaikymo priemonės taikymą. E, taip pat teisinės pagalbos suteikimo aspektus mes tai atkreipime dėmesį savo ataskaitoje, tačiau šie aspektai yra tokie svarbus, kad būtina pateikti aiškias rekomendacijas, kaip šios klausimus spręsti. Aš buvau vienintelis šios ad hoc delegacijos narys, kuris mano, kad taip reikia elgtis ir svarstau galimybę pateikti atskirą nuomonę atskirą ataskaitą, nes manau, kad Turkija yra e, ta labai svarbi grandis ir e, labai svarbu, kokias rekomendacijas mes paliksime kitos kadencijos parlamentarams dėl e, šių svarstomų bylų žurnalistų atžvilgių, kurios ir toliau svarstomos ir mums kelia didžiulį nerimą pono Erdogano sprendimas suimti žurnalistus, akademikus, kariškius ir e, tuomet e, jis teigia, e, kad uh, Teismų sistema, teisingumo sistema veikia puikiai, tačiau kai tik e, buvo pajudinti e, jo aplinkos nariai, jo partijos nariai, jis nedelzamas atleido prokurorus ir teisėjus. Taigi manau, kad e, mūsų delegacijos ataskaita nepateikus atitinkamų rekomendacijų yra e, silpna ir mes pasirinkome netinkamą e, požiūrį ir sakau tą atvirai savo geram bičiuliui ponui Valensui, nes mes privalome išlaikyti tą deglą pakankamai aukštai iškėlęs siekdami teismų e, sistemos e, pareigūnus apginti, o savo dabartiniu elgesiu mes tik tai lėtiname Turkijos įstojimą Europos Sąjungo. Aš buvau visą laiką e, šio stojimo šalininkas, tačiau dar kartą kartoju, aš priklausau mažumai šioje delegacijoje su savo nuomonė, ponė Flotra dar negryžo E, iš šio e, vizito, tačiau aš tikrai ketinu komiteto nariams išplatinti savo paties rekomendacijas dėl to, kaip ateityje turėtume elgtis e, su Turkija dėl šių konkrečių bylų. Ir visi žinote, kad tas buvo mažumos atstovas, tai man tas buvimas mažumoje netgi nekelia jokių sunkumų ir yra pakankamai priimtinas. Dar yra norinčių kalbėti, nėra, taigi dar pono Valensus norėčiau paprašyti susimuoti, apibenti diskusiją. Sunku prieštarauti ponui Kešmanui, Turkija yra patekusi į tam tikrą apsisprendimo kryškelė ir viskas priklausys nuo dabartinių sprendimų, tai kas susijęs su Turkijos ateitimi. Tačiau aš galiu sutikti tik dėl šio teiginio, nes mes įtraukėme į savo ataskaitą jūsų pastabas, mes neignoravome to fakto, kad buvo sumažintas, sumažinta e, teisėjų ir prokurorų vyriausiosios tarybos įtaka ir dydis, tačiau mes turime nepamiršti vieną svarbaus dalyko. E, e, štai yra galutinė mūsų daug delegacijos ataskaita, tačiau tai tikrai e, jie nėra tariamas galutinis žodis apibrėžiant Europos parlamento poziciją. Manau, kad kitos kadencijos nariai toliau stebės tai, kaip yra nagrinėjamos žurnalistų bylos, kaip vykdomas reformų procesas, tačiau e, tai, ką dabar galima padaryti, tai galima tik konstatuoti tai, kas vyksta, e, o galtinis sustarimas tikrai bus pasiektas už šio parlamento ribų, kalbant apie žiniasklaidos priemonių nusavybę. Tai Turkijoje problema yra ta, kad žiniasklaidos priemonių savininkai yra didelių įmonių konglomeratai, e, korporacijos priklausomos nuo vyriausybės užsakymų ir jeigu e, žiniasklaidos savininkas nori gauti stambų valstybės užsakymą, jis turi per savo žiniasklaidos priemonės pritarti vyriausybės politikai. Tai yra didžiulė problema ir iš ją išspręsti tikrai nebus lengva. Mes tačiau tą problemą matome, ją pripažįstame ir tikimės, kad artimiausiu metu ši problema bus išspręsta. Ačiū už bendradarbiavimą ir ačiū dar kartą uždėmesi, pirmininkas. Ačiū. Baigtume dabar svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Kitas klausimas darbo atvarkė yra kiti klausimai, kurių nėra kito posėdžio data. Yra balandžio 14 diena, o šis posėdis yra baigtas.